Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Mėly kolegos, dėkui, kad susirinkote, galime pradėti dirbti. Pirmiausia, peržvelkime darbo atvarkę. Jeigu niekas nepasisako prieš, tai sakome, kad ji patvirtinta dėl kovo 16-17 dienos protokolų. Vėlgi, jeigu nieko nėra pakomentuoti, siūloma, tai tada sakome, kad protokolas patvirtintas. Norėčiau pranešti, kad Europos parlamento filmavimo grupė filmuos dalį mūsų šiandienos posėdžio. O vėliau bus rengiamas e, iš tos medžiagos filmas Europos parlamento lankytojų centrui. Juo siekiama supažindinti lankytojus su Europos parlamento įprasta veikla. Todėl, jeigu neprieštarautumėt, būkime kantrus ir leiskime filmuotojams dirbti. Kitas klausimas. Pasikeitimas nuomonėmis su Robertu Cooperiu, kuris yra tarybos išorės ir politinių karinių reikalų generalinis direktorius. Su juo kalbėsimės apie e, susitikimą, kuris įvyks balandžio 26 dieną, kai susirinks užsienio reikalų taryba Taip pat kalbėsime apie tarybos išvadas dėl e, bendrosios saugumo ir gynybos politikos, kuri bus patvirtinta taip pat tą dieną. Sveikinu gerbimo generalinį direktorių, jūs jau kartą čia buvote, kalbėjome tada apie Irano situaciją. O šiandien, e, mielai, išklausysime balandžio 26 dienos tarybos išvadų pristatymo. Baronienė Catherine Ashton paprašė, kad jūs tai padarytumėt. Priminsiu kolegoms, kad daktaras Cooperis yra visuomet sveikinamas maloniai mūsų komitete. Jis e, atstovauja ypatingai galiotiniai, tai bus jau įprasta tvarka. Užsienio reikalų taryba mūsų komitetą turi nuolat informuoti apie savo su kaip labai svarbos institucijos veikla. Daktaras Kuperis čia šiek tiek su mumis pabus. Ir aš tik galiu pakartoti, kad mes labai norime palaikyti reguliarius santykius su ypatingai galiotinė Catherine Ashton. Prieš suteikdama žodį ponui Kuperiu norėčiau priminti, mėlyjams kolegoms, kad jo pasisakymas bus neilgas, todėl prašysiu, kad ir jūs kalbėtumėt trumpiau, kad galėtų kuo daugiau žmonių pasisakyti ir prašyčiau klauti apie užsienio reikalų tarybą, o ne apie bendrųjų reikalų tarybą. Negalėsime pagal e, šią temą kalbėti apie Europos išorės veiksmų tarybą. Penktas mūsų darbo tvarkės punktas yra šį klausimas ir su juo kalbėsim, apie jį kalbėsim su Ispanijos taryba. O dabar galite klausti viską, kas yra susijęs su užsienio reikalų tarybos posėdžiu įvykusiu praeitą pirmadienį. Pirmiausia, apie BSGP ir jūsų klausimai taip pat gali būti susijęs su vykdomis karinėmis ir civilinėmis operacijomis. Pakistane, Afganistane vykdomas strategijas, galite keliausti apie Sudaną, apie tai, kas ten vyksta ir apie Kirgistaną be abejonės. Daktarė Kuperė, ačiū, kad atėjot, dabar žodis jums. 15 minučių maždaug. Um. Kirgizistan, sakyčiau. Okay, no. Ah, okay, thank you very much. Thank you, thank you very much. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kaip jau jūs sakėte, mūsų ypatingai galiotinė šiuo metu keliauja ir jį paprašė, kad aš jai atstovaučiau šioje, šiame posėdėje. Noriu pasakyti, kad štoks Tokia darbo tvarka yra tik tai laikinoji, pažiūrėsim, kas bus po to, kai bus įsteigta Europos išorės veiksmų taryba. Užsienio reikalų taryba praėjusią savaitę, balandžio 26 dieną, e, susitiko sudėtingame įvairiapusiškame renginyje. Iš pradžių mes e, E, turėjome grupių posėdžius, paskui taryba bendrai susitiko su gynybos ministrais ir užsienio reikalų ministrais. Darbos varkė buvo daug labai svarbių klausimų, kaip ir jūs, gerimas pane pirmininkė, paminėjote, įskaitant Afganistaną, Sudaną, Birmą, Mienmarą, krizės e, Kirgistane taip pat. Trumpai kalbėjome ir apie Somalį. Gynybos ministrų susitikime buvo peržvelgta e, vykdomų operacijų būklė. Taip pat aptarėme kai, instituc, kai kurias institucinius struktūrinius klausimus susijusius su e, Europos išorės veiksmų tarybos e, steigimu. Kalbėjome ir apie užsienio reikalų ministrų e, susitikimą. Užsienio reikalų ministrai pradėjo rimtai vertinti užsienio politikos strategiją, bendruosius prioritetus ir pagrindinius santykius bandė įvertinti. Detaliau e, žvelgdamas norėčiau priminti, norėčiau plačiau pakalbėti apie gynybos ministrų uh, susitikimą. Gynybos ministrai peržiūrėjo dabar vykdomas karinės operacijas. Visų pirma, Atlantoje e, prie Somalio pakrantės veikiančioje e, taryb, institucijoje buvo peržvelgta, kodėl piratavimas vyksta, buvo galvojama apie laivų apsaugą. Ypatingai gal, vyriausiai galiotinė dar kartą pakartojo, kad ji ketina vykti į tą regioną ir savo akimis pamatyti, kas vyksta, kaip vykdoma operacija ir e, kiti ją lydintys veiksmai. Be to, ministrai paanalizavo mokomąją misiją, kuri dabar pradėta Somalija ir žiūrima, kaip galima problemą išspręsti ne tik jūroje, bet ir sausumoje. Visą tai įvertinta bendroje jungtinių tautų e, programai skirtoje Somaliui paremti. Buvo pasikeista ir apie ES misiją Bosnijoje keletą žodžių, apie Altėją ir ketvirtosios kartos misija išlieka labai svarbus ir aktualus klausimas. Kaip jau sakiau, ministrai pritarė vyriausios įgaliotinės E, siekiu ateityje nuolat susitikinėti su užsienio reikalų e, taryba ir su gynybos ministrais, ypač, kad būtų galima aptarti klausimus, už kuriuos ES yra atsakinga. Be to jis suteikė naujausią informaciją gynybos ministrams apie Europos išorės veiksmų tarybos e, steigimo aplinkybės, kaip žinia, apie tai buvo, apie štai bus šiandien dar plačiau kalbama. Vyriausiai galiotinė paminėjo, e, kaip ši organizacija dirbs. E, manoma, kad tai leis ES e, tokią išsamesnę veiklos struktūrą susikurti ir geriau spręsti įvairiausias problemas. Formalus gynybos ministrų susitikimas buvo skirtas jūr, saugumui jūrai aptarti. Buvo uh, E, paraginta vyriausiai galiotinė komisija ir valstybės narės pagalvoti apie tai, kaip ši sudėtinga tema galėtų būti e, pa, e, išspręsta. Taryba taip pat suteikė naujausią informaciją ministrams apie e, ES idėjas e, reagavimui į krizės pagerinti. Visą tai buvo susijęs su žemės drebėjimu Haityje ir ES veikla toje šalyje, pažiūrima, kaip valstybės narės į krizę sureagavo. Gynybos ministrai kalbėjo ir apie tai, kaip būtų galima pritaikyti vėres gynybos priemonės krizių aplinkybėmis, e, teikiant humanitarnę pagalbą. Ta tema e, pagalbos besivystančiam šalims ministrai aptarinės e, kalbės Haitie. Užsienio reikalų taryba susitiks kitą savaitę ir bus e, galvojama, kaip galima geriau reaguoti į gaivalinės nelaimės. Bendrame užsienio ir gynybos ministrų posėdėje buvo galima išvelgti dvi aiškės dalis. E, pirmoje dalyje taryba susitiko savarankiškai ir pagalvojo, kaip būtų galima įgyvendinti ES veiksmų planą Afganistanui ir Pakistanui, dėl kurio buvo susitarta prieš šešis mėnesius. Buvo galvojama, kaip tą planą galėtume įgyvendinti. Ir svarbiausia, kad e, pradėjo dirbti ambasadorius Ušatskas. Ir ta tema buvo labai aktuali, jis dabar yra ES atstovas Kabule. Vėliau vyko neformalus tarybos susitikimas, per kurį NATO generalinis sekretorius ponas Rasmusenas e, pasakė kalbą, jis pristatė NATO veiksmus ir e, užmesgė tokią plataus masto energingą diskusiją, per kurią buvo kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą tarp ES, NATO ir jungtinių tautų. Visos šios organizacijos dabar turi naujus atstovus Afganistane. Ir visos šios organizacijos yra pasiryžusios dirbti kartu. To posėdžio pabaigoje išėjus uh, NATO generaliniam sekretoriui, užsienio reikalų ministrai kalbėjo apie Sudaną. Buvo prisiminti, ką tik įvykę rinkimai Tačiau ši diskusija e, buvo orientuota į ateitį, o ne į praeitį. Nes patys rinkimai yra e, tokio plataus taikos susitarimo, bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimo e, dalis. Ir taryba e, šiems susitarimams su Sudanu skiria labai didelę reikšmę. Buvo akcentuota e, ES veikla toje šalyje ir rizika susijusi su tuo. Dėl Kirgistano vyriausioji galiotinė e, pristatė tarybai ES reagavimo būdus krizės metu. Ministrai pabrėžė, kad e, reikia kuo anksčiau atkurti viešąją tvarką, užtikrinant demokratišką valdymą. Taip pat buvo susitarta, kad reikia su nauja Kirgistano administracija pradėti dirbti, kad e, optimaliai būtų užtikrintas demokratinis teisėtumas ar galimybės jį pasiekti bėgant laikui Kirgistane. Taryba priemė išvadas dėl Birmos Mienmaro be kitako ir labiausiai buvo pabrėžtas ES susirūpinimas dėl rinkimų teisės. Buvo galvojama, ar nereiktų ES nusiųsti savo delegaciją į tą valstybę šių metų pabaigoje. E, buvo nuspręsta pra, išpratesti e, sankcijas toliau šies, šiems metams. Kalbėdami apie kitus klausimus, užsienio reikalų ministrai prisiminė operaciją Atalantą ir kovą su piratavimu. Buvo kalbama apie galimą sprendimą Kenijos vyriausybėje nutraukti susitarimą dėl piratų perdavimo. Vyriausiai galioti nepabrėžė, jog ji norėtų e, rasti ilgalaikiškesnių sprendimų Ir manoma, kad tai bus galima padaryti, kai ji netrukus apsilankys tame regione. Kaip jau sakiau, per pietų pertrauką užsienio reikalų ministrai pradėjo keistis nuomonėmis apie strateginius ES politikos prioritetus. Taip, be kita ko, buvo aptartas resursų paskirstimas tarp, palaikant santykius tarp ES ir pagrindinių partnerių pirmininkė, manau, kad tuo aš ir pristačiau tarybos pagrindinės aptartas aktualijas. Jūs jau anksčiau sakėte, kad taryba priėmė plataus masto išvadas apie e, bendros saugumo ir gynybos politikos operacijas vykstančias šiuo metu. Ačiū. Grazie, dottor Cooper. Le... Dėkojame daktarui Cooperiui. Jūs iškėlėte labai įdomių klausimų. Daug kolegų nori pasisakyti ir užduoti klausimus, bet prieš suteikdamas jums žodį norėčiau pranešti, kad iš tikrųjų daug kas norėtų pasisakyti, todėl kalbėjimo laikas bus ribojamas. Tik minutė su pusė kiekvienam kalbėtojui ir ačiū, kad padėsite laikyti šito laiko limito. Pirmiausiai žodžius teikiu, žodžius teikiu ponui Salafranka. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pono Kuperį, atvykus pas mus į mūsų posėdį. Jis pats pasakė, kad šiandien pas mus laik, lankosi tik laikinai kaip pereinamojų laikotarpių, bet norėčiau priminti, kad labai dažnai tas laikinas laikotarpis tampa pastoviu laikotarpiu. Ir mano e, frakcija irgi norėtų apie tai pakalbėti. Iš tikrųjų, taryba buvo labai įtempta. Norėčiau paklausti pono po Kuperio dėl Somalijos ir Atalantos operacijos, e, dėl susitarimų su trečiomis šalimis svarbos persekiojant piratus. Galbūt jūs galėtumėt mums pranešti, kokia dabar yra dabartinė padėtis ir kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Antra, dėl krizės valdymo kalbama tarybos išvadose, kad būtų galima pradėti dėrybą su trečiosiomis šalimis, kai kurios trečiosios šalis jau dalyvauja, e, bendradarbiauja su mumis ir galbūt galėtumėm mm, įtraukti šali, trečiasias šalis ir konkrečiai kalbama apie Kiniją. Taigi norėčiau, kad ponas Kuperis apie tai daugiau paaiškintų, ar Kinai parodė iniciatyvą, ar čia buvo ES iniciatyva. Taip pat mačiau kad tai ten, kur kalbama apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, yra minimos karinės pajėgos, karinės galimybės, taigi norėčiau, kad jūs irgi išsameu paaiškintumėte Europos gynybos agentūros direktorius pasisakymą. Ačiū ponui Salafrankai. Dabar žodis ponui Svobodai. Jis antras paprašė žodžio. Pirmininkė, dėl saugumo ir gynybos klausimų vakar pakomitetyje labai išsamei diskutavome, taigi štai apie tai neužduosiu klausimų, bet turiu kitus klausimus. Pirmiausia, dėl Bosnijos. Ponas Kuperis dalyvavo dėrybose dėl Bosnijoje, dėl Bosnijos ir dabar tęsiasi tos dėrybos ir Vašingtone taip pat apie tai kalbama tiesiog, kad toliau viskas vyktų. Ką Jūs manote apie tas dėrybas dėl Bosnijos? Antra, Jūs minėjote Kirgistaną. Yra kuriama Centrinės Azijos strategija pirmininkančios valstybės. Čia kalbame ne apie vieną šalį, bet apie grupę šalių. Ar mes dabar atgaivinsime tą strategiją, turėtume galvoje pavojus ir kitose šalyse? Kokia jūsų nuomonė? Ir trečia, stebiuosi, kad Iranas nebuvo paminėtas ir kad užsienio reikalų ministrai nekalbėjo apie Iraną. Vašingtone, girdėjome, kad Vašingtone kilo mintis kongrese paskelbti rezoliuciją dėl sankcijų ir vyriausybės daugia šalių priemonių bet ne visos šalis palaikytų e, JAF nustatytas sankcijas ir tai būtų JAF viena šalis veiksmas. Mes pasisakome už sankcijų praplėtimą, bet ar ypatingai galiotinė žino apie šitą sprendimą, galimą sprendimą ir ką jinai darytų, jeigu amerikiečiai imtųsi čia vienpusių veiksmų. Ačiū, ponas Watsonas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Jūs atvykus ir taip pat pasidžiaugti tuo, kad gynybos ministrai rinksis dažniau ir taip pat susitiks ir su užsienio reikalų ministrais. Manau, kad tai labai protingas sprendimas ES stiprinimo požiūrių. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl Afganistano. Jūs trumpai kalbėjote apie AFPAC kuris dažniau vadinamas yra PAK-AF, ypač turint galvoje Afganistano saugumo padėtį, padėtį Afganistane saugumo požiūrių. Bent jau mano frakcijos nuomonė jinai yra kelianti rūpesti. Ar galėtumėte apie tai daugiau pakalbėti ir taip pat e, pakalbėti apie JUPOL ir, nei, ir NATO operacijas, jų sujungimą ar geresnę e, koordinaciją. Ypatingo įgaliotinė po kelių savaičių vyks į Indiją. Ar apie tai irgi bus kalbama su Indijos vyriausybė ir jeigu taip, tai kuria kryptimi e, bus prašoma jų veikti. Taip pat norėčiau pono Kuperą paprašyti, kad jis pakomentuotų neteisėtus žudimus. E, apie tai, kad net keliose misijose greičiau žmonės yra tiesiog nužudomi negu, nusikaltėliai nužudomi negu e, suimami. Ar yra kokiu nors sprendimu ar veiksmų, kad būtų pakeista tokia situacija? Taip pat e, Taivane matėme, kad įvyko ir teisėti žudimai. O taip pat ir Kinijos Respublikoje prasta padėtis ir norėčiau pabrėžti, kad mano frakcija paremė ypatingą įgaliotinę ir tai, kad jinai smerkia tokius veiksmus. Ačiū. Pone Lunačiak. Ačiū pirmininkė. Aš irgi pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Kuperiui, kad atvyko pas mus ir pasidalino mitmis apie praeitos savaitės tarybą. Tikiuosi, kad ateityje su jomis atvyks ir ponė Ešton iš karto po tarybos. Tikiuosi, kad ateityje galėsime ją čia matyti, bet žinoma, džiaugiuosi, kad ir jūs atvykote. Taip pat norėčiau paklausti apie Centrinę Azijos struktūrą, kaip ir ponas Svoboda, manau, kad vertėtų te, tęsti šitą darbą. Taip pat dėl Kosovo. Aš esu e, pranešėja Kosovo klausimais, neseniai tenais lankiausi ir mano patirtis iš tikrųjų buvo labai įdomi, kai Juleks pradėjo aukšto e, lygio tyrimus transporto ministerijoje Ir Nes transporto ministras, kaip sakoma, kaip teigiama, yra įsivėlęs į korupcijos e, bylą. Tarybos išvadose kalbama apie jautrių baudžiamųjų bylų e, sprendimo svarbą. Ir manau, kad yra labai svarbu e, pradėti procesą kuriame, e, į kurį įsivėlė, lab, į korupcijos atvejus įsivėlė labai aukšto lygmens žmonės, yra labai svarbu. Ir taip pat dirbame su kitomis ambasadomis, greičiausiai, taip pat su JAV, panasačiai, Juleks, taigi norėčiau. Ir netgi ateityje tai gali kelti grėsmę Juleks. Mm, veiklai. Norėčiau paklausti, kokia yra tarybos pozicija dėl Juleks, kaip jisai bus stiprinamas, kad galėtų dirbti su tokiamis svarbiamis bylomis Kosove. Ačiū. Paskutinis klausiantysis šiame raunde, pane Liozink. Nepamirškite, kad turite tik pusantros minutės pasisakymų, nes kiti kolegos taip pat nori užduoti klausimą. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti pusantros minutės. Pone Kuperį, 88 skirsnėje tarybos išvadų matome, kad ES siūlo NATO paskatinti, sustiprinti bendradarbiavimą. Neskaičiau tų išvadų, nemačiau, norėčiau įsigilinti, kokie tie pasiūlymai, kada bu, parlamentas bus informuotas iš tų pasiūlymų teiktų NATO. 16 paragrafas, kalbam apie bendradarbiavimą tarp NATO um, mokymo misijos e, Afganistane. Ir ar galėtumėt e, duoti pavyzdį, kokioje srityje mes esame jau vykdę tokį bendradarbiavimą. Taip pat šeštame puslapyje kalbama apie Juleks ir Koso, darbą Kosove ir apie jų pra, darbo praplėtimą į pietus. Mes žinome, kad ten buvo pasipriešinimas iš ten gyvenančių serbų norėtumėm, norėčiau paklausti, ar šitas sprendimas bus įgyvendintas pasikonsultavus su serbais ir sulaukus jų pritarimo. Ačiū. Dabar žodis ponui Kuperiui, kad atsakytų į pirmuosius klausimus. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti iš eilės į patiktus klausimus. Pono Salafrankos klausimas dėl Somalio, dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Yra keli um, trijų, trečių šalių įsitraukimo būdai. Yra trečiųjų šalių, kurios dirba su mumis ar šalia mūsų misijos jūroje. Uh, turime susitarimų taip pat su trečiosiomis šalimis ir e, sausumoje dėl piratų patraukimo baudžiamojo atsakomybę. Ir yra dar vienas dabar labai svarbus klausimas. Mes šiuo metu turime susitarimų su Seišeliais ir su Kenija. Taip pat kreipėmės į Tanzaniją, Mozambiką, Jugandą ir Pietų Afriką. Siekėme susitarimų su šitomis šalimis e, tam, kad tojame regione pasidalintumėm naštą, pasidalintumėm darbą. Kalbant apie bendradarbiavimą jūros operacijose, manau, kad ponas Alaforanka minėjo Kiniją. Su Kinija bendradarbiavimas jau vyksta, nes e, e, yra ir kin, kinų laivas, e, kuris ben, palaiko pastovų kontaktą su operacijos štabu ir yra keičiamasi informacija, taigi su Kinija yra bendradarbiavima, taip pat ir su Japonija iš Japonų laivo gauta informacija yra ypatingai naudinga ir svarbi. Taigi bendradarbiaujame su visomis šalimis, kurios turi savo laivų tame regione. Mums tai yra pirmas kartas, kai pirmą kartą, mes pirmą kartą užmėsgėme e, karinius kontaktus su Kinija ir tai yra labai svarbu. E, Bendradarbiavame labai konstruktyviai Ir tai rodo, kad piratavimas yra pripažinta problema, jinai yra aktuali visiems. Pono Svobodos klausimas dėl Bosnijos. Taryboje apie tai nebuvome, nebuvo kalbėta, nors išvadose minima misija Altėja, operacija Altėja. Tiesą sakant, tokioje priešrinkiminėje situacijoje mažai ką, ką galima padaryti. Galbūt protingiausia būtų tiesiog kalbėti ir svarstyti, ką galima būtų nuveikti po rinkimų, bent jau ES lygmenių. Dėl Kirgistano ir Centrinės Azijos strategijos. Šita strategija vis dar galioja, vis dar įgyvendinama. Ir susitelkimas ties Centrinė Azija išlieka, yra dirbama tame regione. Ir atstovai nuvyko ir į Kirgistaną, kai ten kilo neramumų taryba e, teikia ypatingą dėmesį Kirgistanui ir toliau tai bus. Nes kas besitiktų vienoje šalyje, to rimtame regione turi įtakos ir kitoms to regiono šalims. Ponas Vabada taip pat uždavė klausimą apie tai, kad Irano nebuvo tarybos darbo atvarkyje. E, Iranas įtrauktas į kitos savaitės tarybos darbo atvarkę. Kaip matote, praeitos tarybos darbo atvarkė buvo tikrai labai išsami ir, ir, ir, ir apie Iraną bus kalbama atskirai kitą savaitę. Nebuvo svarstomas Irano klausimas, bet vis tiek atsakysiu, pasakydamas, kad ypatingoji įgaliotinė parašė, kreipėsi į į JAV generalinę sekretorę, JAV, JAV valstybės sekretorę, užduodama klausimą apie bendradarbiavimą su JAV dėl, e, dėl Irano ir taip pat išreiškia, kad viena šaliai veiksmai bus atmesti. Pono Watson klausimas dėl Afganistano ir Pakistano. lab, daugiau apie Pakistaną buvo kalbėta mažiau, nes tas klausimas buvo atšauktas dėje dėl, e, dėl žemės drebėjimo. E, NATO ir jungtinių tautų bendradarbiavimas. Svarbiausia yra nustatyti mūsų veiksmų atskirimą ir NATO generalinis sekretorius kalba apie mūsų bendradarbiavimą. NATO dabar ten vykdo labai didelę taikos misiją, bet tai, ką praktiškai tai, ką mm, daro NATO ir jų pola puikiai yra suderinama NATO turi policijos misiją, o Jupol dirba. turi savo, savo misiją, savo štabą policijos valdymo ir kontrolės. E, ten turi ir kriminalistų, ir, ir žvalgybos pajėgų, kaip ir Afganistane. Ten policija policija likti yra tokia sukarinta, tai tenai reikia ir, tokių kaip ir civilinių pajėgų. Nes, Pakistan, nes toje šalyje yra ir teroristų atakų grėsmė. Ypatingoji įgaliotinė be abejo svarstys Afganistano klausimą nuvykusi į Indiją. Bus kalbama apie Indijos vaidmenį Afganistane, kuris visada buvo svarbus. Yra labai svarbu, kad nebūtų nesusipratimų dėl Indijos vaidmens Afganistane, Pakistane. Jeigu galima, neatsakysiu į klausimą dėl neteisėtų žudimų ir dėl to, kad jis labai sudėtingas ir todėl, kad e, ministrai apie tai nekalbėjo, čia labiau NATO e, klausimas negu Europos Sąjungos, nes mes tiesiogiai nesame su tuo susiję, mūsų operacijos nėra su tuo susijusios. Pone pirmininkė, pačioje pradžioje turėjau pasakyti, kad e, Atsiprašau, kad e, tik šią savaitę atvykau jūsų posėdį, o ne praeitą savaitę iš karto po tarybos. Mm, ypatingoji įgaliotinė tada išvyko į rytus ir e, tik dabar galėjau pas jūs atvykti. Panas Lunačiak klausimas. Jūs klausėte apie Juleks. Pritariu poniai Lunačiak. Labai džiugu, kad Juleks jau veikia, dirba antikorupcijos srityje. tikriausiai būtų protingiausia pasakyti, kad pritariu jūsų nuomonį, jog tai yra labai jautrus klausimas. Nes kartais dėja nusikalstamumas ir politika eina rankoje kojon. Bet kalbant apie Juleks, kai šitų reikalų imasi teisininkai, teisėjai ir tyrėjai iš Juleks, jie e, priima sprendimus nepriklausomai ir persekio nusikaltelius ten, kur jie mano, kad yra pakankamai įrodymų, kad būtų jie patraukti būdžiamojo atsakomybėn. Kiek žinau, jūs vėliau kalbėsite apie Kosovo, Kosovo klausimus, klausimą ir mačiau, kad yra paruoštas puikus pranešimas jūsų komitete. Man atrodo, kad bent iš dalies atsakiau į ponios Losin klausimą dėl įgaliojimų pasiskirstimo tarp jų leks ir jų pol, tai ypač policijos darbo srityje. Mes sutarėme, kad puikiai dėrėjo jų pol ir NATO vykdomi veiksmai. Mūsų tikslas yra suteikti pakankamai. Jeigu, jeigu pavyks turėti pakankamai darbuotojų ir pakankamai užtikrinti saugą, e, tuomet praplėsime jų leks darbą, sprašau, pol darbą Kosove ir stengsime daug, e, daugiau, daugiau užtikrinti viešąją tvarką Kabule galiausiai dėl Juleks darbo Kosovo šiaurėje. Šitas, šitie veiksmai yra priimtini toje teritorijoje ir vietiniai žmonės, ypatingai serbai, gyvena tokiuose vietovėse, kur mažai yra e, teisinės valstybės požymių ir tai yra sudėtinga, iš tikrųjų žmonėms reikia tam tikro teisinio iškumo dėl, dėl, dėl įvairiausių dalykų, dėl nuosavybės, dėl ką, to, ką daryti įvykus kokiai nors nelaimiai. Taigi Juleksas Kosovo šiaurėje būtent ir dirba tą kryptimį ir vietinė bendruomenė e, jį priima teigiamai. Ačiū ponui Kuperiui. Dabar antra klausimų grupė. Pane Šoflin. Prašau, bet man reikės, kad e, man žodį suteikėte, pana Šoplin. Na, dėl tarimas pakankamai prie to pritpratę, sako panas Šoplin. Ačiū pirmininkė suteikta žodį. Sveikinu pono Kuperį, jūs minėjote tam tikram kontekste e, Kinė, tačiau e, kalbant plačiau, kaip jūs matote Kinijos poziciją e, įvairios ES veiklos atžvilgių, ar tai būtų oportunistinis požiūris, ar, ar palankus, ar nepalankus, ar, ar bet kuris iš šių. Trumpas klausimas, dėkoju. Antras klausimas bus užduotas pono Vaikelio. Ačiū pirmininkė. Vakar vystimosi e, komitete kūrybingai vadovaujant vienam kolegai, vyko esminė diskusija panašia na, tema, kaip kad e, šios dienos temą ir galiu pasakyti, kad mūsų bendra išvada buvo, jog mums reikia susitelkti nedelsiant į tarybos išvadų turinę kad neįsiveltumėm į techninės detalės. Gerbiamas ponia Kuper, atsakydamas į pirm, pirmą klausimų grupę pateikėte esminės informacijos, ypač apie Bosniją Hercegoviną, apie kitus klausimus. Na, tačiau, ką mums svarbu būtų žinoti, tai kur link plaukia laivas. Ar žinom, ko siekiam, ar turime politinį e, scenarijų mūsų veiksmams e, toje, na, tame regione. Žinome, kad e, Gvinėje Bisau, pavyzdžiui, vykdoma misija, kuri nebūtina, kurią reikėtų nutraukti Bosnijoje ir Sagovinoje, e, trūksta politinės analizės, e, yra ir kitų klausimų, kuriais Europos parlamento nariai norėtų sužinoti daugiau. Ačiū. Pone Lokbil. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kuperiui už atsakymus. Turiu porą klausimų. Pirmas bus dėl tarptautinio baudžiamojo teismo žmogaus teisų pakomitėje mes sutarėme, kad pasirengimas e, vyktų, bet to mus pasiekė informacija, kad nėra e, bendros pozicijos dėl to pavyzdžiui, e, kaip ES spręstų e, klausimą susijusi su. E, tai E, iš tiesų labai svarbus klausimas ir labai svarbu, kad ES būtų atstovaujama tarptautiniam baudžiamajam teisme, kad pozicija būtų vieninga, galbūt galėtumėt pristatyti mums, kaip vyksta parengėmieji darbai. Antrasis klausimas dėl Irano, jūs kalbėjote, kad apie tai kalbėsite kitą savaitę, ar būtų naudinga sužinoti, kas dalyvaus um, dėrybose. Uh, Anksčiau tai buvo ponas e, Solana, kalbant apie Irano e, brandolinio e, ginklo dosiją. Ir įdomu, kokia bus ateitis G5 plus 1 dėrybų po to, kai bus sukurta Europos išorės veiksmų taryba. Ačiū. Toliau, ponas Prėda. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kuperiui. Turiu tik tai vieną klausimą. Dėl Birmos tarybos išvadose sakoma, jog būtų galima siūsti tyriamąją misiją į šią šalį. Ką aš norėčiau sužinoti, tai kokių konkrečių tikslų būtų siekiama tokia misija. Galbūt būtų atidėti rinkimai, nes mes žinom, kad pagal galiojančius įstatymus negalima rinkimų tinkamai organizuoti, o tos misijos tikslas būtų sukurti tam tikrą rinkiminį e, procesą, kurį būtų galima e, e, organizuoti šiais dešimtaisiais metais. Žinoma, tokia tyrimoji misija būtų labai svarbi. Puikiai išnaudojam laiką ir dar turime laiko klausimų užduoti poniai Šakai. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Kuperiui. Aš taip pat norėčiau jums užduoti klausimą apie Iraną. Akivaizdu, jog šiame parlamente ši tema labai e, svarbi, aktyviai diskutuojama. Praeitą savaitę Vašingtone dalyvau senatorių ir atstovų rūmų konferencijoje. Ir e, manyčiau, kad e, gerai buvo, kad atidėtas klausimas iki kitos savaitės, nes šią savaitę vyksta svarbi įvykiai um, Irane. Iranas priimamas uh, į jungtinių uh, uh, tautų žmogaus teisų tarybą. Daug kas vyksta į Iraną į JAV ir labai svarbu turėti parengus ES poziciją šiais klausimais. E, kai praeitą savaitę buvau e, senate, pas, pastebėjau, e, kad demokratai yra labai už vienašalės sankcijas ir manau, kad Europai būtų Um, svarbu neprisidėti prie tokios amerikiečių um, um, retorikos, mes turėtumėm turėti uh, savo uh, poziciją, todėl aš norėčiau paraginti jūs ir jūsų uh, kolegas dirbti kartu su parlamentu šiais klausimais, nes jie tokie svarbus yra. Taip pat norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar uh, numatote tam tikrą vaidmenį uh, uh, Turkijai? Uh, šiuo e, klausimu ir e, kaip ES galbūt e, galėtų pasinaudoti Turkijos svertų prieš Iraną. Žodis ponui Kuperiui, kad jis atsakytų į šią klausimų grupę, o po to dar bus trečia klausimų grupė. Na, ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti, kalbėti trumpai, taip pat kaip pane Šakė, pabandysiu atsakyti visus klausimus, nors ne visi klausimai buvo tiesiogiai susiję su taryba, Ponui Šoplinui galėčiau pasakyti, kad tai nieko bendro su taryba neturi, tačiau uh, vykau kartu su uh, ponia Aštanai Kinėje. Uh, e, uh, prieš porą savaičių ir bendrai paėmus, mano supratimu, Kinijos pozicija ir vertinimas yra labai palankus. Daugelio mūsų veiksmų e, vertinimas palankus, bet tarsi toks nutolęs yra. Ir pavyzdžiui, e, Somalio atveju turim bendrą interesą, kai kalba eina apie praktinį taikymą. E, įdomu e, taip pat matyti, kad Kinija e, domina Afganistanas, vis dėlto tai yra jų kaiminė. Su Kinė kalbėjom tokiais klausimais kaip Sudanas, Somalis. Kinija vis galingesnė tampa pasaulio mastu ir aišku reikia uh, E, tęsti dialogą. Atsakydamas ponui e, Fageliu galėčiau štai ką pasakyti. Nebūčiau linkęs dabar atlikti analizės politinės situacijos Bosnijoje, nes e, tai visuomet sudėtinga yra, ta padėtis būt netenkinanti mūsų yra. Tačiau norėčiau pabrėžti, ką vertinčiau kaip teigiamą poveikį. Parlamento e, rezoliucija buvo teigiamai e, vertinta prezidento e, Tadičiaus ir tai turbūt yra teigiamas aspektas, pasiekiantis mus iš išorės Bosnijos, ne iš, ne iš vidaus. Tačiau manyčiau, kad būtų gerai turėti galimybę e, tai išsamiau ap aptarti. Dėl Gvinėjos Bisau galėčiau pasakyti, jog mes kaip tik tai dabar uh, peržiūrime ten vykdomos misijos e, padėtį, yra rizikos veiksnių vakarų Afrikoje, ypač tai, kas susiję su prekyba narkotikais ir klausimas yra toks, kaip efektyviausiai elgtis tokiuose labai chaotiškose situacijose. Atsakydamas poniai Lochbiller, Atsakydamas e, į klausimą dėl CC galėčiau pasakyti, kad taryba apie tai nekalbėjo. ES e, remia e, tarptautinį baudžiamąjį teismą. Aš pats toje konferencijoje, kurią pane Lochbiller minėjo, nedalyvavau dėl Irano. Buvo užduoti porą klausimų. Galiu atsakyti į juos e, vienu e, metu. Tie e, klausimai kartais aptariami taryboje, reguliariai PST tai aptariama yra. ir tam e, skirtų e, diskusijų yra labai nemažai. E, ši taryba buvo skirta konkrečiai šiam klausimui aptarti. Catherine Ashton dabar dalyvauja New York'e peržiūros konferencijoje skirtoje apie tai ir man regis, kad užkulisiuose taip pat bus kalbama ten apie Iraną, apie tai kalbėjo ir Kinijoje. Uh, tai siejasi su ponios e, Šakės klausimu. E, prie to aš dar grįšiu, apie tai kalbėjau ir su Turkijos užsienio reikalų ministru. E, tai iš tiesų nuolat aptariamas klausimas, kalbant apie mūsų užsienio reikalų politiką, dėl tam klausimų skiriamos svarbos. Atėjus metui dėrybos su Iranu žinoma vėl bus atgaivintos ir mes norime priminti iraniečiams, kad mes norime išspręsti problemą per darybas, per susitarimą. O sankcijų klausimų norma atkreipti Irano dėmesį, kad jeigu nebus susitarta, turim rasti kitų būdų pasiekti, kad jie sėstų už dėrybų stalo. Ir mes, aišku, norėtumėm grįžti prie dėrybų su iraniečiais, kaip įmanoma, e, greičiau, kai tik tai jie bus e, pasirengę e, kalbėti apie esminės problemas. Kokie mano lūkesčiai būtų? Jeigu taip atsitiktų, Catherine Ashton perims uh, anksčiau Javiero Solanos atliktą vaidmenį, ar tai a, a, 3 plus 3 ar 5 plus, plus 1, ar tam turės įtakos a, tai, kad bus sukurta Europos išorės veiksmų tarnyba. Šią grupę galime vadinti ir 3 plus 3 plus 1, nes be ES dar yra šešios šalis. Uh, Dėl pono Predas klausimo, dėl tyriamosios e, misijos Birmoje. Pirmininkė, e, turiu pasakyti, kad nelabai daug e, vilties turime, kad bus pakeistas Birmos rinkimų įstatymas tyriamosios misijos tikslas bus bendrauti su visomis šalimis, ne tik tai su vyriausybė. Siekime plėsti savo ryšius ten, nes e, Birmoje labai senai buvo apskritai bet kokia e, misija. Mes norime plėsti, stiprinti savo ryšius, norime e, dirbti su visom, visomis šalimis Birmoje, kurios nori siekti politinio susitaikymo ir demokratinės ateities Birmoje. Man regės pusiau atsakiau į ponios Šakė klausimą. Uh, galėčiau pridurti tik tai, kad e, nuolat aktyviai dirbame Irano e, klausimu, jau turbūt kokius penkerius šešerius metus. Europos e, Sąjunga nekarta vykdė ir stiprino sankcijas, dėl kurių buvo susitarta jungtinėse tautose. Dėje tokia pozicija nėra pasiekusi Vašingtonu, bent jau kai, kai ko kongrese. Ir mes siekiame e, gerinti darbą šioje e, srityje. E, JAV pusė su mumis bendradarbiaujame, siekiame, kad mūsų pozicija būtų suprasta. Dėl Turkijos, Turkijos vyriausybė. Uh, ir premjeras ir užsienio reikalų e, e, ministras e, palaiko puikus ryšius su Iranu, jų kaimynė, labai gerai yra informuoti apie Iraną ir mūsų vertinimu jų analizė yra labai naudinga. Ir Catherine Ashton e, nemažai kalbėjo apie tai su Turkijos užsienio reikalų ministru, atsižvelgiant į būtent mano paminėtą kontekstą. E, taigi e, mūsų pokalbiai su Turkija įdomus, nors ne, nebūtinai pritarėme viskam, ką jie sako. Interventi. O dabar paskutiniai klausimai. Pirmiausia, ponė Gomiš. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kuperi. Aš e, prisimenu e, tą pareiškimą, kurį taryba paskelbė dėl rinkimų sudane. Turiu pasakyti, kad jis tarsi maskuoja tai, ką apie Sudaną sako ES ir ES parlamento misijos. Buvo aiškiai pasakyta, kad tie rinkimai netenkino tarptautinių rinkimų standartų, o tarybos formuluoti viską labai sušvelnina Pripažįstame, kad yra trūkumų gyvendinant tarptautinius standartus. Aš manau, kad e, dėl Sudano kalbėdami mes turėjome nepamiršti, kad šis pareiškimas buvo paskelbtas tada, kai vyriausiasis stebėtojas ryštingai nusprendė išvesti mūsų stebėtojus iš Darfūro ir tada ponė Ašton paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl to. Tačiau buvo nei žodžio nepasakyta apie prezidento Bašyro siaubingus veiksmus, kai jis siūlė e, tarptautiniams stebėtojams e, ištraukti liežuvius ar nukapoti pirštus. ES pareiškimuose labai dažnai yra bandoma viską sutelkti į e, bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimus. Taip, mes turime toliau palaikyti ryšį su tomis šalimis, kad ne, pietų sudane nesusidarytų kažkokia diktatoriška valstybė ar n, tokia piktybinė valstybė. Tačiau turime suprasti, kad esminis klausimas Sudano, Šiaurės Sudano demokratiniai pasikeitimai ir reformos mums yra svarbios. Ir aš esu pasibaisėjusi tuo išsireiškimu, to pareiškimu, kuris sako, kad mes neturim alternatyvios strategijos Sudanui, tik sekam amerikiečių pavyzdžių. Ta pati galėtumėm pasakyti apie Gvinėją Bisau. Jūs ką tik apie ją kalbėjot, vakar tą patį kalbėjot saugumo ir gynybos komitete. Jeigu kas nors nori sukurti strategiją ir nori pakeisti padėtį Gvinėje Bisau, tai turi būti Europa, o ne Junktinės Amerikos valstijos, kurios jau dabar sako, kad vyks į tą regioną ir pasirūpins visais reikalais. La parola alla... Dabar žodis kolegai Lizekui. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas direktoriau, dėkoju už jūsų pasisakymus. Aš norėčiau pateikti klausimą labai svarbia tema, kuri yra susijusi su Europos žemynų ir Europos tarybos valstybėmis narėmis. Turiu galvoje Gruziją. Luksemburgė priimtos išvados bendrai yra teisingos ir pagrystos, niekas negali čia e, paneigti pasiūlytą formuluotę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad e, išreikštas e, tiesiog pakartotas noras iš, išlaikyti Gruzijos nepriklausomybę ir suverenumą. Iš esmės reikalas yra tas, kad nepriklausomybė ir suverenumas ten egzistuoja, teritorinis vientisumas yra kita problema. Ar galėtumėt papasakoti, kas apie tai buvo diskutuojama praeitą savaitę? Ar taryba ir ES bendrai turi kokių minčių, kaip toliau tęsti veiksmus, kad Gruzijos teritorinis vientisumas būtų išlaikytas? Ženevoje apie tai yra labai gerai viskas pasakyta, tačiau turime nepamiršti, kad Vienintelis Gruzijos, e, Gruzijoje pasiektas pažangus reiškinys yra jos pačios veiksmai. Ar galvojame pradėti su Rusija kokias nors dėrybės? Ir paskutinis kalbėtojas, ponė, ponas Būtikov. Dio. Ačiū, ponė pirmininkė. Vakar International Herald Tribune laikraštyje buvo straipsnis, kuriame sakoma, kad Europos Sąjunga vyksta į Jungtinių tautų konferenciją, kur bus peržinima brandolinio ginklo neplatinama sutartis. Tačiau ES pati nesugebėjo susitarti, kaip sumažinti brandolinę ginkluotę. Ir be to yra cituojamas e, nežinomas diplomatas, e, kuris sako, kad jis yra nusivylęs ES valstybių bloko siekiu e, eiti nusiginklavimo keliu. Ar jūs irgi esate nusivylęs? Ar jūs tenkina ES priimta pozicija dėl šios konferencijos. O mano antras klausimas yra susijęs su sprendimu dėl Ukrainos. Tiksliau, sprendimu priimtų Ukrainoje. Ir Ukrainos parlamentas, pažeisdamas konstituciją, ratifikavo sutartį dėl Juodosios jūros laivyno. Ar jūs E, pritarėte tokiam sprendimui, nes jis sumažina įtampą tarp Rusijos ir Ukrainos, ar apgailestaujate dėl to, kad jis priimtas? Nesgi dabar reiškia, kad e, Ukrainos kelias link euroatlantinės integracijos prailgėja. Ar jūs esat visiškai abejingas dėl to? Prašom, daktarė Guperi. Penkias minutės jums. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Anos Gomeš klausimai. Galiu pasakyti, kad tarybos sprendime žiūrima buvo daugiausia į ateitį. Buvo galvojama apie e, bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimo gyvenimo pažangą, o ne į rinkimus. Taip, tarybos pareiškimas dėl rinkimų buvo gana diplomatiškai suformuluotas. Tai nebuvo toks labai drasus pareiškimas, nebuvo taip. Dr, e, drąsiai ir ištingai kalbam, kaip ponė Gomeš, kad bandė pasisakyti, bet mes manome, kad neretai turinys yra susijęs su išsireiškimo forma. Kitas dalykas. Nemanau, kad labai smarkiai skiriasi mūsų e, pareiškimai ir mūsų siekiami tikslai. Mes e, esame susirūpinę dėl to, kas vyksta pietuose ir mums uh, Didelį susirūpinimą kelia įvairiausiais būdais pasireiškintis smurtas. Taryba todėl daugiausia galvoja apie ateitį. Be bejonės rinkimai, vėlgi diplomatiškai kalbėdamas galėčiau pasakyti, e, turėjo labai daug trūkumų. Tačiau mus pritrenkė tas faktas, kad e, po rinkimų prasidėjo taikus politinis e, debatas Sudane. Tokie e, dalykai nedažnai toje šalyje pasiebimi. Skirtingos rinkimų stebėjimo misijos e, buvo pasveikintos toje šalyje, net tų partijų, tų e, šalių, kurios boikotavo rinkimus. Vadinasi, Sudanas nori sugrįžti į normalų politinį gyvenimą ir manau, kad tai yra pirmas žingsnis tą kryptimį, nors tai ir nėra visiškas e, apčiuopiamas pasiekimas. Dar viena pastaba dėl Gvinėjus Bisau. Kaip jau sakiau, mes savo poziciją analizuojame ir nemanau, kad e, Gvinėje Bisau galėsime e, išskirti iš mūsų darbo planų. Turim nuspręsti, kaip mes ten dirbsime. Ponas Lysek dėl Gruzijos tarybos išvadose apie tai yra kalbama, nors diskusijose ta tema nebuvo paminėta. Be abejo, nes mes esame pasiryžę išlaikyti Gruzijos teritorinį vientisumą. Ženevos diskusijos neleido pasiekti pažangos to klausimu, nes bendrai to klausimu pasiekti pažangos diskusijose dabar yra neįmanoma. Ženevos diskusijose buvo siekiama pagerinti stabilumą valstybėje. Po Ženevos mums pavyko susitarti su kitomis šalimis, tarp kurių svarbiausia yra Rusija, dėl to, kaip bus e, elgiamasi iškilus incidentams. Tokiamis aplinkybėmis kaip Gruzijoje pagrindinis tikslas yra užtikrinti stabilumą ir saugumą vietos gyventojams. Taip pat reikia stengti sukurti ramybės atmosferą. Jeigu pavyks tą padaryti, tada bus galima bandyti išspręsti politinius klausimus susijusius su teritoriniu vientisumu. Manau, kad tai bus ilgalaikis procesas, o mes savo pozicijos nekeisime. Be abejonės dėrybose e, Ženevoje dalyvavo rusai ir dialogas su jais yra nuolat palaikomas ir Gruzijos-Rusijos santykiai yra nuolat minimi. E, neseniai besilankydama Maskvoje, Catherine Ashton apie tai kalbėjo taip pat kaip ir bet kokia kita proga. Pono Butikov klausimas dėl e, brandolinio ginklo neplatinimo sutarties. Pati taryba tiesiogiai e, nedalyvauja sprendžiant e, brandolinių galvučių klausimus panašiai ir panašiai. Bet žinau, kad palyginus su kitomis brandolinėmis valstybėmis. E, Europos brandolinių ginklų lygis yra tik tai atgra, minimalaus atgrasimo ligmens. Peržiūrėdama brandolinio ginklo neplatinimo sutartį, taryba pabrėžė, kaip svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp skirtingų brandolinių ginklų neplatinimo sutarties elementų - nusiginklavimo, taikaus naudojimo ir ginklų neplatinimo. Dėl Ukrainos buvo pateiktas klausimas. Ukraina yra vienas iš svarbiausių prioritetų ir mes prie jo sugrįšime. Be to, Ukraina yra suvereni valstybė ir ji pati turi nuspręsti, kaip e, reguliuoti santykius su Rusija. Niekada mes e, netraktavome Ukrainos atskirimo nuo Rusijos kaip mūsų reikalo. Ukraina yra Rusijos kaiminė, todėl neišvengiamai jai svarbu palaikyti gerus santykius su Rusija. Jokių būdų to negalime traktuoti kaip konkurencijos. Ir kaip jau sakiau, pati Ukrainos vyriausybė turi nuspręsti, kaip santykiai su Rusija turi būti suformuluojami. Apie tą klausimą taryboje šį kartą nebuvo kalbama, bet aš tikiuosi, kad artimoje ateityje apie tai pakalbėsim. Ačiū. Grazie, dottor Cooper, per la sua collaborazione. Ačiū, dr. Cooperi. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Dėkuoju už indėlį prie šios diskusijos. Tai buvo labai išsamus ir geras pasisakymas. Linkiu Jums geriausios kloties. Bene, passiamo al. Kągi, pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo - Europos išorės veiksmų tarnyba. Bendrųjų reikalų taryba, kuri vyko praeitą savaitę, priėmė politinį sprendimą dėl teksto, dėl Europos išorės veiksmų tarnybos įkūrimo. Taigi yra bendras susitarimas ir kuris atveria kelią dėryboms su Europos parlamentu ir suformuoja tarybos poziciją. Todėl mes manome, manėme, kad mūsų pranešėjas ponas Brok su ponu atstovu iš konstitucinių reikalų komiteto paruoštų mm, dokumentą, paruoštų pakeitimus dėl pagrindinių principų Taigi e, dabar yra pirmoji mūsų svarstymų e, stadija. Perdusiu žodį pranešėjai ponui Brok, kad galėtų įvertinti bendrą susitarimą, buvo, kuris buvo priimtas taryboje. Ir mums aptartų pagrindinius dokumento punktus. Ačiū pirmininkė. Dokumentas, kurį išdalinome, yra tik darbinis. Jis dar gali būti keičiamas. Noriu iškart aiškiai pasakyti, kad jeigu turite pasiūlymų, mes galėtume juos įtraukti į šitą dokumentą, nes darbinis dokumentas bus pristatytas tik tai kaip, praneš, kaip pranešimas, pilnas pranešimas tik tada, kai bus išaiškintas personalo klausimas. Dar reikia padaryti daug pakeitimų, bet iš tą klausimą reikia žiūrėti bendrai. Reikia suprasti, kad galiausiai čia bus ne vienas dokumentas, o keturi ar penki dokumentai, dėl kurių reikės apsispręsti. Todėl reikia nuspręsti, kokia nuostata bus kokiame dokumente ir kaip ketiname jos priimti. Todėl nesvarbu, koks šito dokumento turinys, kokie mūsų pakeitimai dėl bendrosios tarybos pozicijos dėrybų klausimų. Čia yra neformalus sprendimas. Mums reikia priimti neformalų sprendimą, o nuspręsti, kokiu pakeitimu reikia šiam dokumentui, o kokias nuostatas galima būtų įtraukti kitur vyksta konsultacijos dėl tarybos sprendimo. Taryba gali pakeisti savo sprendimą. Jeigu kalbame apie finansinius e, reikalus ir personalo reikalus, kur reikia sprendimai priimami bendrai, Tai sprendame, kad parlamentui tokie klausimai kaip personalas, kaip biudžetas yra labai svarbus ir mes turime e, aiškiai nuspręsti, kokie sprendimai, kur bus priimami ir kada. Tam, kad turim viską aiškiai nuspręsti, kad to, tos nuostos nebūtų e, priimtos mūsų nenaudai. Turime turėti savo taktiką. Šeštame straipsnėje kalbama apie tarybos sprendimo pakeitimą. Ir gali būti taip, kad reikės stipriai apkarpyti per didelius karpimus, o tai jau čia kalbama jau apie personalą. Taigi mes sprendimus turime priimti įsigilinę į personalo darbo nuostatas, tik tai tada galėsime pateikti savo pranešimą. taryba priėmė sprendimą ir mes jau turime pagrindą dėryboms. Ir jau supratome, kokie kryptimi viskas vyksta, bet čia dar nėra viskas ap apriepta. Mes pateikėme pasiūlymą ir taryba irgi priėmė sprendimą. Formaliai kalbant, mes čia kalbame apie dokumento pakeitimus. Dokumento, kuriame numatytas tarybos sprendimas. Bet reikia turėti galvoje, kad yra, čia yra esminis skirtumas. Kalbame apie tai, kad personalas ir paslaugos bus valdomos komisijos, komisijos rėmose. Ir toliau kalbama, kad administracinis biudžetas trečiame skyriuje yra iš, tre, iš trečios skyriaus. O ne iš šeštojo. Kalbame apie biudžetą ir personalą. Reikia turėti galvoje, kad ypatingo įgaliotinio turės įgaliojimų šitos ir tie, kaip tai numatyta Lisabonos sutartyje. Ir reikia aiškiai numatyti, kur yra tarybos e, atsakomybė. Taip pat, kur kalbama apie biudžetą, biudžeto įgaliojimus, parlamentui. Parlamentas turėtų tai nustatyti. ir taip pat numatyti, kur, e, kur yra Olafo kompetencija. Taryba mus turi įtikinti savo nuomonę. Mes tada laukiame, kad mums būtų įrodyta, kad tai yra teisingas sprendimas. Ir dar reikia gerai pagalvoti, kaip suformuoluoti mūsų pasiūlymus. Kur kalbama apie personalą, mes labai aiškiai išsakome savo nuomonę ir pageidavimus. Čia kalbame taip pat apie lojalumą. 7a naujoji dalis, čia kalbama apie tai, kad vis, vis veiksmai vykdomi tik tai, turint galvoje ES interesą. Jeigu taryba nori trečdalio e, e, nori, kad trešdalis Europos išorinės veiksmų tarybos personalo būtų diplomatai ir po kurio laiko jie turėtų grįžti į savo šalį, tai jų lojalumas bus susijęs visada su jų kilmės šalimi. Nes jų karjera sprendžiasi jų šalyse. Taigi čia reikia aiškiai kalbėti šitoje vietoje. Jeigu uh, asmuo uh, nori e, dirbti šitoje taryboje, jisai turi apsispręsti dirbti tik šioje taryboje, nors žinoma, negalima iš jo atimti teisės grįžti į savo kilmės šalį. Tačiau tokie yra principiniai klausimai ir kartais, man atrodo, pasikalbėjus su diplomatais ir su sunrikovų e, ministrais, kad tai galbūt nepastinkamiausias sprendimas. Atrodo, kad Europos išorės veiksmų taryba e, taptų liktai valstybių narių e, nuosavybė. Tai yra toksai e, viena šalis požiūris ir tai, tai irgi reikia turėti galvoje, nes tai bus labai. Europos išorės veiksmų taryba bus svarbus įrankis. dauguma jos įgaliojimų bus bendrijos įgaliojimai. Tai yra visiškai aišku ir daugybėje pakeitimų bandėme tai atspindėti, kad e, bus dvi pagrindinės e, užduotis. Tai būtent e, užsienio reikalų ir saugumo politikos valdymas, vadovavimas. Ji ne tik vadovaus, bet ir bendradarbiaus su komisija. Taigi tai irgi reikia numatyti ir šitame dokumente tai yra aiškiai išsakyta. Šita taryba negali būti tik tai tarp vyriausybinių institucijų rankose. Taigi dar reikia daug principinių dalykų išsiaiškinti. Taip pat reikia turėti galvoje, kad politinis atstovavimas yra labai svarbus. Manau, kad generalinio sekretoriaus vaidmuo yra dabar netoks politinis, kaip buvo numatyta jų kuriant. Dabar šitas vaidmuo yra labiau administracinio pobūdžio. Jeigu teisingai supratau poną Kristofenseną, Panašu, kad ponas Kristofensenas pasakė, kad tuomet, kai nėra ypatingosios įgaliotinės, dėl mišrių ir bendrijos klausimų komisija galėtų ją pakeisti, atstovauti. Dabar yra toksai pasiūlymas pateiktas taryba pateikė pasiūlymus, kaip, kas vyktų e, bendrų užsienio reikalų ir saugumo politikos atvejais, jeigu komisaras negalėtų dalyvauti sprendžiant tų klausimų, kas jį pakeistų. Taip pat klausėmės pono Kuperio, jo pasisakymo ir jo atsakymų į klausimus ir tikriausiai buvo aišku, kad mums reikia politinio atstovavimo. Tai buvo lik įrodymas. Pone Butikov, įsivaizduoju, kad jūs tikriausiai pritartumėt tokiam atsakymui, koks buvo jums duotas, pavyzdžiui, dėl Ukrainos. Būtent to mes ir siekiame, kažką reikia daryti šitoje srityje. Taip pat kalbame su, apie ponos, ponios Ašton bendradarbiavimą su BUSP atstovais ir poli, apie politinį koordinavimą, kaip neturėtų bendradarbiauti su įvairiomis šalimis. Manau, kad tai yra ypatingai svarbu, ypač jeigu kalbame apie vystimo politiką, apie planavimą, turite galvoje įgyvendinimą, finansavimą. Tai yra komisijos kompetencija, bet tai galima atlikti tik tai bendradarbiaujant komisijai ir ypatingai įgaliotiniai. Ta pati galima būtų taikyti ir kitoms sritims. Ir savame suprantama, mes norime turėti vieną lytį biudžetą laukime pasiūlymo, kad matytumėm, kokie bus biudžetiniai įsipareigojimai ir kad galėtumėm juos įvertinti. Viena. Sakoma, kad trečdalis personalo bus iš valstybių narių, jiems reikės e, mokėti. Kaip mes tai darysime, neatleisdami žmonių iš kitų pozicijų. Taigi labai svarbu pasvarsyti, kokie bus biudžetiniai įsipareigojimai ir taip pat labai svarbu, kad visi, visiems tarybų, tarnybos darbuotojams būtų mokama iš ES biudžeto, ne iš valstybių narių biudžeto. Tų e, nacionalinių ekspertų e, modelis turėtų būti na, mm, pribotas, kuo mažiau tų nacionalinių ekspertų dirbančių, nes jų. Nes paskui išeis taip, kad dirba tarnyboje diplomatai iš savo valstybių, mok, kuriems moka jų valstybės. ir tuo metą tarnyba nebestovaus Europos Sąjungos. Reikia numatyti tam tikrus saugumo saugiklius. Taip pat reikia turėti galvoje geografinę pusiausvyrą ir vyrų moterų pusiausvyrą. Reikia numatyti sąlygas, kad, būtų, kad šita tarnyba dirbtų subalansuotai. Tai bus užsienio reikalų politikos įrankis ir šito komiteto atsakomybės sritis. Taigi pakeitimus reikia pateikti kartu bendrai. Labai svarbu, kad instrumentai, priemonės, kurios numatytos 8 straipsnėje, pavyzdžiui, būtų liktų ES e, įgaliojimų ribose. Tai minima ir aštuon pasiūlyme. Mes turime stabilumo įrankį ir reikėtų būti griežtesniais tuo klausimu. Reikia taip pat kalbėti ir apie krizių valdymą, karinį ir civilinį krizių valdymą. Taigi čia reikia įvairaus mišraus personalo. Tai reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Kalbame apie karinę pusę. Reikia tvaraus vystimosi, kad nebūtų peržengtos ribos. Čia vėl turime bendradarbiauti su taryba. Taigi reikia užtikrinti pakankamą lankstumą. Turime suprasti, kad taryba tarė paskutinį žodį, bet mums reikia taip pat pakankamai garantijų dėl bendrijos politikos. Kalbant apie krizių valdymą, pavyzdžiui, tai dažniausiai ne tik tai apie karinės misijas kalbama, pavyzdžiui, Haityje reikia logistinių sprendimų, taigi reikia turėti galvoje ir praktinius, praktinius sprendimus, nes skirtingos problemos sprendžiamos skirtingai ir jos turi būti tinkamai koordinuojamos. Tai yra tikrai labai svarbu. Taip pat yra svarbu tai apie ką. Apie ką jau kalbėjau dėl ketvirto ir penkto straipsnio dėl atsakomybės Pavyzdžiui, jeigu ambasadorius arba įgaliotinis turi atvykti į šitą komitetą, mes turime žinoti viską, kas vyksta su konfidencialiais dokumentais. Visa tai gali būti įtraukta į pagrindus sutarimą su, kom, sutarimą su komisija. reikia priimti atitinkamus standartus. Ir mus į parlamentą turėtų kreiptis prieš priimant sprendimą, ir tai būtent kalbant apie šitus klausimus, tai yra labai svarbu. Taigi, reikia pasistengti, kad visą tai būtų atsižvelgta ir kad ponia Ašton tai žinotų. Mes labai retai, kada galime dalyvauti dėrybose ar svarstymuose taryboje. Ir tai irgi yra svarbi tema, galbūt ateities tema. Jeigu kalbame apie kritinę masę susitarimui priimti, Tai bus labai svarbu, kai vertinsime tarybos pasiūlymą, tarybos reglamentą. Jau kalbame tarybos reglamentą, dėl nepri, kuriam nepritarėme, pavyzdžiui, dėl personalo, dėl biudžeto, kur mes turime irgi bendro sprendimo, bendro pritarimo teisę. Mes tuose klaus, tais klausimais mes turime priimti, turime surasti bendrą sprendimą. Jeigu mums pavyks pasiekti savo pozicijos šitose srityse, tai jos nebus kliūtis, jos bus išspręstos. Ačiū, ponai Brokui. Toliau kalbės ponas Verhofstadas. Perhofštatas. Jis yra e, pranešėjas Šapko e, komiteto, toliau kalbės šešėliniai pranešėjai ir e, visi kiti norintės. Taigi pirmiausia žodis ponui Verhofštatui. Norėčiau priminti, jog turint galvoje, kad daug norinčių kalbėti, visi turėsim būti drausmingi. Niekam nebus duota daugiau negu dvi minutės. Neverskite manęs jūsų nutraukti kalbant, nes tikrai man nepatinka tai daryti. Prašom kalbėti, kalbėti tiek laiko, kiek skirta. Ačiū. Na, visų pirma, ką reikėtų padaryti, tai akcentuoti tai, ką minėjo panas Brokas, reikėtų tam pritarti Čia minėti pakeitimai e, taip pat e, buvo teikti ir e, Konstitucinių reikalų komitetui. Šiandien ir galiu pasakyti, kad na, bendrai paėmus pakeitimai vertinti palankiai. Turiu galvoje pakeitimus, kuriuos teikiau aš ir ponas Brokus Konstitucinio reikalų komitetui. Tai pirma, antra, norėčiau akcentuoti, e, kaip e, svarbu yra užtikrinti e, nuoseklumą užsienio reikalų politikos ir šių pakeitimų. Uh, Na, čia um, kalbama apie bendradarbiavimą vystimasi uh, e, ir aišku, uh, tie, kas dalyvavo komiteto posėdėje, žino, kad ir aš turiu tam tikrų uh, pageidavimų. Uh, kalbant apie, uh, apie uh, diskusijas taryboje, reikėtų prisiminti horizontalius klausimus. Ten buvo konstatuota, kad uh, tai uh, priklauso uh, komisijai, kalbant apie geografinius klausimus, uh, tai AVT kompetencija kompetencija, kai kalbam apie gyvendinimą, tai vėl komisijos kompetencija, e, mes e, šiek tiek tolstame nuo pagrindinio tikslo, nuo, e, nuo paprastumo. kas daro viską įmanoma, tai būtent ryšys tarp komisijos ir EVT. Ir manau, kad tai yra ir pagrindas mūsų teikiamų pakeitimų. Ką mes dar siūlome dėl biudžeto trečio e, skirsnio? E, tai yra e, svarbiausias biudžeto skirsnis. Ir paskutinis mano pastebėjimas, kurį norėčiau pateikti panas pirmininkė, tai kad reikės ir papildomų pakeitimų, bet tų, kuriuos jau teikiame, jei taryba negalės jiems pritarti, tai galiu pasakyti, kad bent jau mano manimu mums reikės papildomų pakeitimų. kad e, visa tai e, grįžtų į komisiją. Todėl, kaip sakiau, gali prireikti papildomų pakeitimų. Na, o ar reikės juos galų galę teikti, viskas priklausys nuo na, tarybos reakcijos į mūsų šiandien teikiamus pakeitimus. Tačiau, kaip sakiau, išlieka galimybė, e, kad reikės papildomų pakeitimų, pavyzdžiui, kalbant apie kaminysės politiką, galiojimus e, ir e, galiojimus, kuriuos reikės perduoti iš VT komisijai. Ačiū. Roberto Kortėlį žodis. Dvi minutės. Ačiū. Manau, teigiama tai, kad dabar pateikti pakeitimai dėl dokumento pateikto vyriausios įgaliotinės ir per pastarusius porą mėnesių pranešėjai gavo ne vieną pakeitimą. Uh, E, socialistų požiūris visuomet buvo e, pragmatinis, mes remiamės principais, o ne e, atskirais žodžiais, išsam, išsamus tikrinimas, nuosekli politika, būtinas ryšys tarp, tarp vyriausybinio ligmens ir sąjungos ligmens, siekiant užtikrinti politikos vykdymą. Na, o dabar e, atidėkime į šalį e, šios institucijos e, statusą, tačiau kai kalba eina apie parlamento tikrinimą, yra esminių klausimų, kai kurie jų bus sprendžiami papildomais susitarimais. Ir svarbu būtų paminėti, tai svarbu paminėti, ar būtų rengiami parlamente klausimai e, e, skirti, tarkim, išklausyti naujiem delegacijų vadovams. Tai svarbu, kalbant apie tarp, tarp institucinį susitarimą. Na, o biudžeto klausimai, pavyzdžiui, atskirų misijų biudžetų klausimai gali būti svarbiausi klausimai, dėl kurių gali bandyti sutarti parlamentas per šį dėrybų e, etapą, kalbant apie tai, kad tarnyba e, gali būti e, komisijos sudėtyje, tai yra labai svarbus klausimai. Ponas Verhofstadtas teisingai pažymėjo, jeigu tai būtų su generis institucija pri, pavaldi e, komisijai, tai reikėtų tada kitokių e, e, ryšių tarp komisijos ir šios naujos institucijos atskirų padalinių. Mes turėtumėm tai labai atsargiai apgalvoti. Ačiū liberalų frakcijos vardu, panas Lamdorfas. Ačiū. Įdėmiai klausiausi diskusijų, nagrinėjau pakeitimus, labai svarbu pasakyti uh, uh, parlamente, kad svarbus ryšys su kitais sprendimais. Na, o kalbant išsameu, pabrėšiu e, porą dalykų. Šių e, diskusijų dėl IVT e, esmė yra, kaip organizuojamas krizių valdymas. Ar tai bus nacionalinė karinė struktūra, ar integruosime civilius ir karinius komponentus. Manyčiau, kad čia reikėtų peržiūrėti tam tikras detalės, tačiau kas būtų svarbu, e, kalbant apie detalės paminėtas projekte, dėl personalo, kad reikėtų apsiriboti e, tuo personalu, e, kuris yra specialios paskirties karinis personalas. Tas personalas turi turėti specialų statusą, ypatingą statusą EVT. Todėl svarbu, kad būtų e, stiprus ryšys su personalo e, e, reglamentais. Dar kitas klausimas yra atstovavimo. Klausimas čia pritariu ponui Brokui, čia šiek tiek taryba pakeitė poziciją, dabar uh, numatyti du generaliniai sekretoriai, bet uh, yra dar ir um, kliūtis, reikėtų peržiūrėti atsovimo taisyklės, galbūt generalinį sekretorių reikėtų vadinti generaliniu direktorium. Nežinau, kaip tai turėtų būti, tačiau svarbu tai tvirtinti aiškiam politinio koordinavimo mechanizme, nes ši, šioj tarnybai bus sujungtos kelios kultūros Ir aišku, svarbu, kad toje institucijoje būtų gerbiamos visos e, institucijos. Puikiai laiką paskirstėme. Dabar žodis Lunačik, kuri pakeis kolega Brandit. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Brokui ir šiam komitetui už tai, kad buvo galima įtraukti klausimus ir pastabas, kurios mums buvo labai aktualios dėl užsienio veiksmų tarybos. E, šis projektas yra kur kas geresnis mūsų nuomonė negu anksčiau pateiktas. Ačiū už tai. Taip pat galiu sutikti beveik su viskuo, ką jau pasakė ponas Elmaras Brokas. Porą trejetą tik išskirsiu ir po to sugrįšiu prie kitų svarbių klausimų. Vienas iš jų - politinis atstovavimas. Pone Brokai, jūs labai teisingai e, pasakėte, ponas Donžanas jau pono Kuperio išvadas jums pristatė. Tai tik patvirtina, kad politinis atstovavimas yra reikalingas. Gaila, kad taip yra, bet taip yra. Dar vienas mums labai svarbus dalykas - dėl finansinių priemonių. Labai svarbu nustatyti, kas atsakingas už tas finansinės priemonės. Ir visose etapuose už tai turėtų būti atsakinga komisija. Ta svarbu pabrėžti. Kitas klausimas. Dar nežinome. Uh, e, kompetencijų atsakomybės ryties. Galbūt tai bus nustatyta personalo reglamente, bet tai dar nėra aišku. Dėl žmogaus teisų. Akivaizdu, kad žmogaus teisės ir demokratija bus akcentuojamos visose delegacijose. Tačiau pačiame tekste, ir dabar perinu prie tarybos, dar nėra aišku, kokio pobūdžio žmogaus teisų klausimai bus keliami, ar tai bus direktoratas, ar tai bus departamentas, kokia yra specifika žmogaus teisų atžvilgių. Taip pat reikėtų paaiškinti, kad jeigu delegacijose bus e, įkurtas padalinys žmogaus teisėms ir demokratai, kad ir kaip jis bebūtų vadinam, vadinamas, ar departamentas, ar sekcija, turėtų, turė, jis turėtų turėti labai aišku įvardymą, kad tai yra žmogaus teisės ir demokratija. Dar vienas elementas. Uh, užsienio veiksmų taryboje turi dirbti nacionalinių valstybių atstovai, užsienio reikalų ministerijų atstovai, ne tik diplomatinių ministerijų atstovai taip pat, bet ir tokių šalių kaip, e, tokių ministerijų kaip besi, pagalbas visinčiam šalims ministerijos. Tai yra labai svarbu išorės veiksmams. Dėl darbo tvarkės mes e, Džiaugiamės dėl to, kokie planai yra sukurti dėl personalo, bet e, lyčių aspekto atspindėjimas dar nėra pakankamai gerai užtikrintas. Reigu. Guoja vardu kolega Šolts. Ačiū ponė pirmininkė. Aš Dėkoju dar kartą ponui Ferhofstadui už tokį puikų bendradarbiavimą, bet turiu padėkoti ir ponui Brokui tą dabar ir darau. Aš kalbu apie tą bendradarbiavimą, saveikavimą tarp e, skirtingų veiksmos, veiklos sričių. Užsienio politikos e, priemonės turi būti aiškiai apibrieštos atsakomybės atžvilgių. Dar vieną aspektą norėčiau išskirti, kuris dar neišriškėjo E, dokumentuose. Turiu galvoje apie konfliktų prevenciją. Iki šiol mes dirbdavome iš dalies civilinėje, iš dalies karinėje srityje. Dabar reikia kažkaip suderinti tuos veiksmus ir kol kas nėra visiškai aišku, kas atsakingas už krizių prevenciją. Arba ar generalinis sekretorius turėtų apsiimti atsakomybę už tą sritį. Kas iš tikrųjų už stambiausias operacijas yra atsakingas? Pone Ashton gauna konsultacijas iš karinių konsultantų, ne iš civilių ir ne iš diplomatų. Todėl gal reikėtų aiškiau padalinti civilinės e, krizių prevencijos priemonės ir karinės krizių prevencijos priemonės. Yra įmanoma užtikrinti parlamentarų bendradarbiavimą skirtingose veiklos srityse. Pagalbos besvysančiam šalims politika buvo paminėta po to, kai keitėmės nuomonėmis su ponu Dieva, bet čia norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas turi būti e, atidus, mes turime apsaugoti savo teisės tose srityse, kur mes turime bendrą sprendimo prieimimo teisę. Ačiū. Tada suteikiu žodį ponui Salafrankai. Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat ir ponui Brok ir kitiems prisidėjusiems. Manau, kad mūsų šitose debatuose yra vienas labai svarbus dalykas - pabrėžti, kad šitas sprendimas yra pagrindas dėryboms. Ponas Brok teisingai siūlė, kad mes neturėtume reikšti savo nuomonę šio klausimu prieš tai, e, kol e, parlamento reikalavimai bus patenkinti. Šitas dokumentas įsigalios tada, kai taryba jį priims ir po mėnesio e, ypatingo įgaliotinė pateiks pasiūlymus dėl finansavimo. Būtų blogai, jeigu iš karto parodysime visas savo, mm, savo kortas. Todėl teisinga būtų elgtis taip, kaip siūlė ponas Brokas, nes nepareikšti mūsų nuomonės tol, kol būsime visiškai patenkinti tuo, kaip yra tenkinami mūsų pasiūlymai ir mūsų reikalavimai. E, manau, kad pono Verhofštat ir pono Bro pasiūlymai yra e, puikus, ypač turint galvoje finansavimą ir politinius įgaliojimus ypatingosios įgaliotinės. Turiu tik vieną pasiūlymą dėl politinio bendradarbiavimo mechanizmo, kuris yra siūlomas 2D. Straipsnis galbūt būtų naudinga, kad Europos parlamentas galėtų taip pat dalyvauti šitame politinės koordinacijos mechanizme taip pat ir todėl, kad mm, ypatingo įgaliotinė teigia, kad konsultuosiu su Europos parlamentu dėl esminių e, užsienio reikalos ir saugumo politikos klausimų, kurie turės būti patvirtinti ir tarybos. Būtent todėl, pirmininkė, būtų gerai, kad parlamentas taip pat būtų įtrauktas į bendradarbiavimo mechanizmą. Kitais klausimais manau, kad pasiūlymai yra puikūs, išmintingi ir iš tikrųjų prisidėsime prie mm, Europos šiandien veiksmų tarnybos e, gero veikimo. Ačiū. Ponas Svoboda toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas dokumentas geras, turiu pripažinti, ir aš vis tik noriu porą komentarų išsakyti. Pirmiausia, aš esu visiškai įsitikinęs, kad santykiai tarp parlamento ir vyriausiosios įgaliotinės turėtų būti įtvirtindami pagal e, aiškės sutartis. E, tai yra ir numatyta. Bet aš norėčiau išskirti dar principinių porą punktų išplaukiančių iš e, ankstesnių pakeitimų. Antras dalykas. Manau, kad teisingai elgiamės, susėdami visą tai su komisija ir komisijos nariais. Tai yra teisingas veikimo būdas. Mes tokiu būdu aiškiau suprasime, kuris komisijos narys yra atsakingas. Tačiau mes negalim pritarti 2B straipsniui. E, komisijos nariai turi nepriklausomą poziciją, savarankišką poziciją ir negalima komisarų sulyginti su uh, ponios Ašton pakaitiniais pareigūnais. Komisijos nariai gali pakeisti ponę Ašton, bet skirtumas turi būti aiškus, turi būti aiškus veiksmų suderinimas tarp ponios Ašton ir komisijos narių. Ir mes čia galėtumėm pagalvoti apie tai, kaip aukšto lygmens pakaitiniai pareigūnai uh, turėtų būti traktuojami. Jie komisijos nariai negali būti absoliučiai lygus vyriausiai galiotiniai, nors jie ir priima labai svarbius e, sprendimus. E, manau, kad e, tai, tas komentaras yra svarbus, tačiau visiems kitiems pakeitimas aš pritariu. Dėl dubo straipsnio reikėtų dar pagalvoti. Mesgi ES e, turime atlikti kontrolės funkciją ir negalime bendradarbiauti, jeigu neužtikrinsime nepriklausomos kontrolės. Autala. Ačiū. Toliau pane Haut, žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolega Lunaček jau paminėjo žmogaus teisų poziciją pas, pateiktose pasiūlymuose. Aš norėčiau šiek tiek išsameu apie tai pakalbėti. Manau, kad dabar susidarė puikia situacija Taryba, atrodo, yra labai vieninga, parlamentas taip pat. Norėčiau pabrėžti žmogaus teisų pakomčičio vardu, kad atskiro departamento, kurį mes siūlome poziciją, kuri yra siūloma ketvirtam straipsnė, turiu galvoje departamentą žmogaus teisėms, turi būti labai aukšta. Nemanau, kad galima pasitenkinti tokia situacija, kai departamentas yra tik tai trečiame lygmenyje, kai jam nesuteikiama pakankamai balso, kad būtų išgirstas jis aukščiausio lygio sprendimų prieimimo procese. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip daugiau kompetencijų ir atsakomybės skirti šiam daliniui, kad ir kokiu lygmeniu jis būtų įkurtas. Ir reikėtų pagalvoti apie kažkokią alternatyvą generaliniam direktoratui. Norėčiau priminti, kad Iki šiol e, vyriausias įgaliotinis pona Solana būdavo tiesiogiai atstovaujamas, sprendžiant žmogaus teisų klausimus, e, savo asmeninio paskirto pareigūno. Nemanau, kad dabar vėl sukurt, reikėtų sukurti tokią situaciją, kai žmogaus teisų m, pozicija nėra išgirstama. Manau, kad reikėtų labai aiškiai ir drąsiai kalbėti apie žmogaus teisų klausimo įtraukimą į e, visas strategijų su valstybėmis narėmis dalis. Aš su dideliu susirūpinimu klausiau pono Ferhofstato, kuris sakė, kad taryba nori palikti valstybių atskiras politikas pasilikti savo valstybių politikas, o horizontaliusius klausimus perduoti komisijai. Manau, kad kai kalbam apie žmogaus teisų integravimą skirtingas politikos rytis, apie tai turime taip pat galvoti. Mokymas yra dar vienas svarbis rytis, pasirūpinkim, kad čia būtų pakankamai personalo, kad galėtume mokyti visas administracijas ir delegacijas dirbti žmogaus teisų klausimais. Toliau ponas Severin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti uh, abu pranešėjus, kurie šiandien pateikė bendrą poziciją. Aš manau, kad tas dokumentas yra geras ir dabar tiesiog jį rafinuojame. Ir baigę tą darbą sukursime parlamento bendrą poziciją, kurią galėsime pristatyti kitoms institucijoms. mąstymo, planavimo ir užsienio politikos veiksmų įgyvendinimo nuoseklumas dabar jau yra užtikrinamas sukūrus politinio koordinavimo mechanizmą, nes jis leis mums nuosekliai e, išdėstyti savo planus ir siekius. Tarp institucinė sąveika, tai yra galiausiai skirtingų institucijų veiklos koordinavimas, jeigu jos atlieka panašų vaidmenį. Ir administracinis koordinavimas, kuris turėtų būti turbūt labiau išplėtotas per generalinį sekretorių ir jo aparatą, turėtų būti susieti. Manau, kad biudžetas taip pat turėtų būti pritaikytas prie to susijimo, nuseklumo. Biudžeto procedūros E, nuoseklumas turėtų būti akivaizdus jau planavimo etape ir pristatant bei įgyvendinant biudžetą. Aš nesivelsiu iš šio mechanizmo smulkmenas, tačiau biudžetinio planavimo mechanizmas, e, jo pristatymas mums ir įgyvendinimas turi būti nuoseklus. Galiausiai, galvodami apie darbo nuoseklumą, turim galvoti apie skaidrumą, nuoseklumą, atskaitomybę ir veiksmingumą. Jeigu galime sukurti mechanizmą, kuris būtų skaidrus, atskaitingas, nuoseklus ir garantuotas, tai e, mūsų darbas bus rezultatyvus. Dėl 2B straipsnio aš drįstu pasiūlyti Ferhofstadui ir ponui Brokui pakeitimą, kuris, mano nuomonė, šiek tiek kvestionuos pono Salafrankos ir pono Svobodos pozicijas. Ačiū. Grazie, kolega. Sarius Švokski toliau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pagirti abu pranešėjus. Pasirinkus tokią poziciją, aš džiaugiuosi, kad užsienio reikalų ir konstitucinių reikalų komitetai pasiekė vieningą poziciją. Aš tikiuosi, kad kiti komitetai vadovausis šio pranešimo politinė filosofija, e, dirbdami tolesnį darbą. Manau, kad čia yra pabandyta protingai ir nusekliai sukurti tvirtą tarnybą, pritaikant bendrijos metodą. Sukurti vientisą tarnybą bus sudėtinga, nes ji yra hybridinės struktūros. Bendrijos Metodas reiškia, kad visos institucijos turi dalyvauti įstaigos kūrime ir visos turi prisidėti prie jos veiklos. Norėčiau prisiminti, kas yra parašyta tame C straipsnėje ir 6 straipsnio 6 straipsnėje, kur kalbame apie geografinę atskaitomybę. Manau, kad čia konkrečių priemonių numatytų reikėtų laikytis. E, mūsų pagrindinėse veiklos srityse būtina užtikrinti teisėtumą ir atskaitomybę visoms valstybėms narėms ir visiems piliečiams. Be to reikėtų atsižvelgti į visas jautriausias pusės, kurios e, leistų atspindėti ES geografinį įvairovę. Aš sutinku su pranešėjais ir kitais, kurie sako, kad reikia dėrėtis dėl bendros pozicijos su taryba, turint ryštingą poziciją. Mūsų politinė filosofija turi būti teisingai surašyta. Ačiū, pana Sliauzingi. Ačiū, ponė Šulc. E, ponas Šulc kalbėjo apie priemonės padėti besivystančiam šalims. Ta vystimosi priemonė, kaip jį vardinama, buvo E, išskirta, kai kalbėjome apie organizaciją dėl pagalbas besivystančiam šalims. E, Britanijos tarnybos ir Britanijos atstovai čia sakė, kad reikėtų suderinti uh, mūsų veiksmus su Lisabono sutartimi ir šiame sutarime tarsi tai daroma. Tačiau yra tokių, kurie sako, kad čia Lisabono sutartis yra pažeidžiama, nes vienašališkai nustatoma atsakomybė už užsienio politiką. Pagalba besivysančiam šalims yra užsienio politikos dalis. Čia galėčiau pacituoti, sakydama, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų apriboti savo veiklą tam apsiriboti savo veikloje tam tikromis išorės politikos ryčių sritimis pagalbos besvysančiam šalims politika įeina į bendrąją užsienio ir saugumo politiką. Aš noriu pasakyti, kad toks teismo sprendimo rezultatas nusipelno mūsų dėmesio. Mes e, turėtume elgtis taip, kad nepažeisime teismo priimtų sprendimų diskusijose iki šiol apie tai nepakankamai buvo kalbama. Dar vienas momentas. Komisijos narys atsakingas už vystimosi politiką e, atlieka tam tikrą vaidmenį programuojant visas priemonės. Tačiau tos priemonės yra gana miglotos. E, pagalbos besisančiam šalims tarnyba norėtų, kad būtų tiksliau atskirtas komisaro vaidmuo ir vyriausiosios įgaliotinės vaidmuo. Todėl būtų dar geriau, jeigu mes čia aiškiai parašytume, kad komisaras atsakingas už vystimosi politiką turi priimti atitinkamus sprendimus šioje srityje. Ačiū. Toliau Farm. Aš esu biudžeto komiteto e, koordinatorius dėl SMD. Taigi aš galiu kalbėti apie finansų reglamentą. Matau, kad čia yra pasiektas bendras sutarimas ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs kalbate apie tarp institucinį susitarimą dėl biudžeto klausimų. Aš manau, kad jį reikės pakeisti. O mano klausimas yra skirtas pirmiausiam prokui. Jūs sakėte, kad tai turi būti traktuojama kaip su inženierės institucija komisijos viduje. Aš čia išvelgiu tam tikrą prieštaravimą. Arba tai yra sui generis institucija, arba tai yra Europos komisijos sudėtinė dalis. Jeigu ji bus komisijos viduje, tai ji bus traktuojama kaip taip agentūra ir nereikės keisti finansų reglamento. O jeigu tai yra sui generis, generis organizacija ir institucija, tai tada ji turės turėti E, pagal finansų reglamentą tokį pat biudžetą, kokį turi Teisingumo teismas, audito rūmai, regionų komitetas ar panašiai. Ir apie tai turėtų būti kalbama finansų reglamento pirmame straipsnėje, e, o pabaigų, metų pabaigoje turėtų būti rengiama ataskaita dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Jeigu kalbame apie vidaus organizaciją komisijos viduje, tai tada nereikės keisti finansų reglamento pirmojo punkto. Mano klausimas būtų toks, ką jūs iš tikrųjų turit galvoje? Ar sui generis reiškia, kad ta institucija turės savo administracinių biudžetą? Ne pagal trečią skyrių, bet pagal kitus skyrius. Žinoma, eksploatacinės išlaidos gali būti įtraukiamos į komisijos vidinės išlaidas, bet tai yra pagrindinis klausimas, kaip traktuosim tą instituciją. Ar tai yra su įgeneri su savo administraciniu biudžetu, ar tai yra absoliučiai komisijos vidinė agentūra. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojat, gal galėtumėt paaiškinti. Kolega, kai... Ačiū toliau panas Kelam, EPP narys. Gracija, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir pasidžiaugti šio darbo rezultatais. Manau, kad kolegos e, Brokas ir Ferhofstadas gali būti traktuojami kaip šio naujo labai svarbaus išorės veiksmų tarnybos darinio architektai parlamente. Svarbiausias siekis dabar turėtų būti Europos parlamento tarybos ir komisijos vaidmenų subalansavimas Europos Sąjungoje. Nustatyti reikia, kam taryba bus atsakinga e, biudžetiniu požiūriu ir buhalteriniu požiūriu. Kitas, klas, kitas aspektas - geografinio balanso radimas ir Europos išorės veiksmų tarnybos geografinis proporcingumas. Naujas dalykas yra tai, kad geografinis subalansavimas yra susijęs su galimybė išplėsti e, ištorės veiksmų tarybos e, personalą iki nacionalinių diplomatų. Tai leistų atstovauti visos ES interesus. Tai yra nepaprastai svarbu. Trečias svarbus e, siekis yra užtikrinti gerą biudžetą šiai diplomatiniai išorės veiksmų tarnybai. Ir paskutinis, ketvirtasis punktas, kurį norėčiau išskirti, yra politikos koordinavimo mechanizmai. Kiek žinau, abu pranešėjai akcentavo geresnį koordinavimą Europos išorės veiksmų tarnyboje Buvo kalbama apie tai, kad reikia sukurti skyrių dėl žmogaus teisų. Taip pat reikėtų akcentuoti e, žmogaus teisės ES užsienio atstovybėse. Sutinku su kolega Haud, kad šių atstovybių autoritetas žmogaus teisų srityje turėtų būti įtvirtintas konkrečiomis priemonėmis. O kol kas, kiek aš manau, matau, rezultatai e, yra labai stebėtinai geri. Ačiū. Toliau ponas Kristofersen, kuris atstovauja vyriausiai galiotinę. Ir paskui galutinės išvadas išsakys ponas Brokas. Yes, thank you very much and thank you for. Uh, labai ačiū, ačiū, kad suteikėt man žodį ir leidžiate pakomentuoti dėl kai kurių šio ryto pasisakymų. Visų pirma, noriu pažymėti, kad pasiekėme dabar labai svarbų tašką mūsų procedūroje. Taryboje pasiekta bendra pozicija, Jau ant stalo turime aiškę parlamento konsoliduotą nuomonę. Parlamentas įvardina, kur reikėtų įvesti pakeitimų. Vadinasi, dabar pradėjome realias politinės, pasiekėme tą etapą, kai realios politinės dėrybos gali prasidėti. Aš pats tas politinės dėrybas vertinu optimistiškai. Pasibėjau, kad ir ponas Brokas e, mato jog visą eilę punktų galima pakeisti taip, kaip pakeitė taryba. Ir tiems tarybos pakeitimams vyriausiai galiotinė visapusiškai pritarė. Taigi per neformalius kontaktus su Europos parlamentu buvo pasiekta gerų rezultatų, vadinasi, mes judame į priekį. Aš nebūčiau toks pesimistas ir nesakyčiau, kad nebus galima e, gana greitai pasiekti susitarimo su Europos parlamentu dėl pagrindinio sprendimo turinio. Nes jeigu mes pasieksime susitarimą su Europos parlamentu dėl pagrindinio sprendimo, tai aš nemanau, kad mes būtinai turėsime laukti, kol tas sprendimas įsigalios ir visi kiti elementai bus užbaigti. Pirmiausia, galvoju apie personalo reglamentą. Konsultacijos su personalu gali užtrukti ir reglamentas mm, bus pabaigtas vėliau, o iš tiesų procesas jau gerokai įsibėgėjo. Žinoma, yra ir skirtumų, tačiau tam, kad mes galėtume tų skirtumų išvengti, mes turime bandyti suprasti vieni kitus ir suvokti, ko mes iš tiesų norime. Labiau tai turėtų būti suvokiama praktiškai negu teoriškai. Prisiminkime tą diskusiją, ar tarnybė turėtų būti instituciškai susijęta su komisija, ar ji turėtų būti sui generis, autonom, generis autonomiška ar, ar panašiai norėčiau kartą ir visiems laikams išsklaidyti visas dviejonės. Kai Europos išorės veiksmų tarnyba spręs bendrijos reikalus, ji veiks taip, kaip įprastinės generalinis direktoratas Europos komisijoje. Ta pati konsultavimosi procedūra, tas pats sprendimų prieimimo procesas, E, perinant prie komisijos kolegijos posėdžio, kur bus priimamas kolektyvinis sprendimas. O po to e, ir iki to laiko Europos išorės veiksmų taryba veiks kaip komisijos generalinis direktoratas. Absoliučiai taip pat. Bet e, mes suteikėme tam tikros nepriklausomybės tarnybai dėl biudžeto ir dėl personalo. Tai yra susijęs su tuo, kad tokią politinę sąlygą e, turėjome patenkinti tarybos labui. Turėjome sukurti plataus masto tarnybą, kurie apimtų bendrijos išorės veiksmus, krizių valdymą, karinės operacijas ir panašiai. Jeigu mes neišlaikysim tam tikros nepriklausomybės, tam tikro atstumo, uh, tarp komisijos ir tos tarnybos, ypač biudžeto ir personalų klausimų, tai jos politinis e, reikšmingumas pražūna ir e, mes pradedame visai kitokią politinę veiklą. Aš lygiai taip pat nesuprantu, kodėl egzistuoja tokia, toks mąstymas, kad jeigu biudžetas bus įtrauktas į trečią dalį biudžeto reglamento, tai užteks skaidrumo skaidrumo bus daugiau, negu jeigu įrašysim į atskirą skyrių. Mano nuomonė, jeigu į atskirą skyrių rašytume biudžetą, viskas būtų aiškiau ir skaidriau. Čia mes kalbam apie administracinį biudžetą. Jeigu biudžetas bus aprašytas atskirame skyriuje, turėsime absoliutų skaidrumą dėl personalo dirbančio Europos išorės veiksmų tarnybai. Jeigu biudžetas bus mm, numatytas komisijos vidaus biudžete, tai mes turėsim tik kažkokią neapibrėžtą didžiulio biudžeto dalį, kuri bus skirta tarnybai. Ir jūs tada lygiai taip pat negalėsite įtakoti to biudžeto kontroliavimo. Jūs esate biudžetinė, biudžetą tvirtinanti institucija. Ir jūs norėdami padaryti įtakos tarnybos biudžetui turėtumėt siekti, kad būtų atskiras skyrius skirtas, kad atskira nuostata šios tarnybos biudžetui būtų parašyta. Norėčiau įspėti tuos, kurie mano, kad būtų labai svarbu e, Europos išorės veiksmų tarnybą įtraukti į komisiją. E, šioje tarnyboje jau yra numatyta, kiek bus personalo, kiek ekspertų iš nacionalinių šalių, kiek karinių ekspertų. Ten bus visa eilė žmonių, kuriems bus taikomas ypatingas statutas nacionaliniai diplomatai dirbs, jie turės ypatingą statusą. Aš manau, kad būtų labai blogas precedentas, jeigu komisijos viduje sukurtume e, skirtingą veikimo mechanizmą. Galiausiai niekas nebejoja, kad didžioji dalis darbuotojų ateis iš komisijos didžioji dalis politinių darbuotojų bus iš komisijos. Šiuo metu skaičiuojame, kad maždaug 680 darbuotojų iš komisijos Briuselyje ir kitur pereis į e, išorės veiksmų tarnybą. Ir turbūt maždaug 150 e, iš tarybos sekretoriato. Taigi jau dabar E, komisija užima dominuojančią poziciją. Klausimų dar yra daug, bet laiko nebeužtenka, tai aš visų neatsakysiu. E Ačiū, perdodu žodį kolegai Brok, kad atsakytų į klausimus ir komentarus. Ačiū. Norėčiau padėkoti pono Kristofesonui. Jis užsiminė, kur e, bus atvirų klausimų, kur pasieksime per kelias savaitės susitarimo. Nereikėtų nuvertinti parlamento. Mes galime aiškiai susitarti netgi dėl trečio skirsnio, dėl biudžeto. Mums net nereikia atskiro svarstymo tam. Mes galime aiškiai susitarti. reikia dar aiškus darbo ir kitose sritise, bet dėrybos e, nėra, nevyksta taip, kad dabar galėtume atsitraukti nuo savo paketo, nuo savo pasiūlymo. Mes galime siekti jo. E, neatsakysiu kiekvienam pasisakiusiam, nes kalbėčiau labai ilgai, bet norėčiau pasisakyti tam tikrais svarbiausiais klausimais, nes kai kurie kalbėjo apie tą patį. Ponas Galtieri kalbėjo apie parlamento uh, parlamento kompetencijas ir aš jam pritariu, ypač kai kalbama apie politinį koordinavimą ir skirtingų tradicijų, skirtingų sistemų sujungimą. Taip pat ponas Svoboda kalbėjo apie tai, kad kalbame apie e, harmonijos suvienodinimą tarp skirtingų institucijų, skirtingų kompetencijų. Mes nenorime, kad vyktų nesusipratimų. Komisarai nėra ypatingos įsigaliotinės atstovai ar pavaduotojai. Žinoma, bus ir politinės, politinės atstovavimas iš komisarų pusės, bet mes tikrai ne, nepakenksime, nesikišime į komisijos kompetencijas ir įgaliojimus kurdami ir koordinuodami tos klausimus išorniai veiksmų tarnyboje. E, Reikia aiškiau suformuluoti to kompetencijų atskirimą. Ponas Verhofsenas, Verhofštatas irgi apie tai kalbėjo. Iki šiol mums pasisekė kartu dirbti kaip pranešėjams ir jeigu ta partnerystė iki pabaigos išsilaikys, Mm, žinoma, kartais pranešėjams reikia šiek tiek pasiaukoti, bet ta vienybė reikalinga parlamento interesams siekti dėrybų metu. Taigi reikia išlaikyti tą vienybę ir palaikyti savo nuomonę, savo pakeitimus iki pabaigos. Kalbant apie ponas Lunačiak e, mintis dėl nacionalinių diplomatų. Mums e, ir tai, kad mums reikėtų ten asmenų ir išvystymo ministerijų. Aš dabar stebiu padėti nacionaliniu lygmeniu ir visada pabrėždavau, kad mes galėtumėm 2000 darbuotojų e, nacion, iš nacionalinių m, mm, valstybių įdarbinti už labai ir mokėti labai didelius e, atlyginimus, bet tada ką darysime su visais kitais darbuotojais. Pona Šultas, pona Liozin kalbėjo panašiai. Reikia nuspręsti, kam jie priklausys, kam jie bus atsakingi. Dėl politikos ypatingo įgaliotinė e, dirbs su vystimo komisaru ir komisija primės sprendimus. E, vystimo komisaras net ir dabar negali e, spręsti vienas bendrai komisijoje priimami sprendimai dėl vystimo politikos ateityje taip pat bus. E, ypatingoji galiotinė galės pasiūlyti savo pasiūlymus dėl vystimo, dėl pagalbos besivystančiam šalims ir bendradarbiaus su atitinkamu komisaru, o konfliktų ar krizių atveju visa kolegija, komisijos kolegija spręs. Ir dabar konfliktų atveju ne ypatingoji galiotinė pati sprendžia, o visa kolegija, komisaro kolegija. Ir tai reikia reikia pilnai užtikrinti. Kalbant apie teisinės nuomonės apibrėžimą, manau, kad jis yra teisingas, ypatingai įgaliotinė turi vadovauti BUSP ir užtikrinti vientisumą išornės politikos. Būtent tam ir reikalinga šita tarnyba, jinai kūrė, kūrė būtent ypatingai įgaliotiniai ir ten dirbs ir komisijos atstovai. Iš, iš principo, didžioji dauguma darbuotojų bus komisijos e, valdininkai. Būtent apie tai ir buvo kalbama, kad bus sujungtos skirtingos sritis. Jūs kalbėjote apie, tai, apie tai, kad e, jungiame skirtingas kultūras tam, kad e, vykdytume vieningą BUSP politiką. Bet sprendimas priklausomai nuo srities bus priimamas arba taryboje, arba komisijoje. Ką ponas Lafrankas sakė, taip pat yra svarbu, ne visai supratau, tikrai parlamentas priims operacinius sprendimus, veiksmų sprendimus. Parlamentas ratifikuoja, taip pat prižiūri biudžeto vykdymą. Ponas Alfrankas sakė, kad turi būti pakankamai koordinavimo dėl politinių sprendimų. Tai iš tikrųjų yra išmintingas pasiūlymas. Tai reikia konsultuoti su Europos parlamentu Reikia pakankamo koordinavimo, kad kai parlamentas priimė sprendimus dėl ratifikavimo, dėl biudžeto, dėl e, personalo, jų, jo pasiūlymus jau turėtų būti atsižvelgta prieš tai, taip būtų daug lengviau bendradarbiauti. Žinoma, parlamentas per konsultavimo procedūrą pateiks savo nuomonę Ir reikėtų galbūt aiškiau pabrėžti tą konsultavimo vaidmenį, kad šitas modelis būtų tinkamai taikomas. Mums reikia naudingų sprendimų. Mums reikia pakankamai, kad parlamentas būtų pakankamai informuotas ir kad jo nuomonė būtų pakankamai atsižvelgta pačioje proceso pradžioje. Mūsų nuomonės turėtų būti kuo anksčiau išgirstos, kitaip į jas nebus atsižvelgta, kaip pavyzdžiui atsitiko su SWIFT Tai tikrai labai naudingas švietėjiškas instrumentas, galbūt pas naudingiausias, kokias esu kada nors matęs. Turime visą laiką prisiminti SWIFT atvejį, kai kalbame apie tokius procesus. Taigi, ponios ir ponai, dar apie tą sui generis, apie pavaldumą. Jeigu taikysime visas nusitas žodį, žodį žodin, tai turėtų būti tarnyba visiškai autonomiška. Sui, sui generis e, reiškia, kad tai, tas, ta institucija yra atskira, bet nėra kažkur visiškai nuošalėje, taip pat kaip ir Olafas. Olafas yra sui generis institucija. Bet galima laikytis ir institucinio požiūrio pagal pirmą straipsnį, bet, bet taip mes kurtumėm naują naują instituciją, kuri yra bendro valdymo bloko dalis. Tai liktai turėtume mūsų reikalų ministeriją, kuri ne, nepriklausytų vyriausybei nacionaliniu lygmeniu. Reikia, turim turėti pakankamai svarių priežasčių. Dabar šitą tarnybą turi dvi funkcijas tarp vyriausybinę ir e, bendrijos sprendimų prieimimo. Taigi reikia tiesiog turėti didelių mm, svarių argumentų, norint pakeisti statusą, kad galėtumėm paaiškinti parlamento mm, pasiūlymą. Kol kas nei ponė Ešton, nei, nei taryba nepaaiškino, kodėl su generis institucija turėtų būti ne pavaldi komisijai, ne komisijos dalis. Manau, kad šita taryba bus jų egzistuojančio institucinio tinklo dalis. Taip pat kalbėjote ir apie šeštą straipsnį ir apie tai, apie biudžeto klausimus, biudžeto pavaldumą. Ir taip pat šitą klausimą reikia geriau paaiškinti, nes netgi ir trečiame biudžeto skyriuje galima numatyti atskirą biudžeto eilutę. Čia labiau yra pasitikėjimo klausimas. yra tiesiog dalykų, dėl kurių nesiderama. Jeigu mes sakytumėm, kad dėl mūsų pozicijos negalima diskutuoti, tai mūsų pozicija ir nebūtų atsižvelgta. Taigi mes iš tikrųjų mm, deramės dėl visko, bet reikia pirmiausia susitarti dėl esminių principų, kad galėtumėm eiti pirmin. Ačiū, ponė Brog. Ponas Ferhofštat prašė dar pas, e, pasisakyti. Prašyčiau kalbėti ypatingai trumpai, nes turime labai nedaug laiko. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau dar pabrėžti vieną iš tų dalykų, kurį sakė ponas Brok dėl biudžeto. Tas trečia ar šešta, trečias ar šeštas skirsnis. Netiesa, kad būtų neįmanoma numatyti atitinkamų parlamento įgalių, jeigu biudžetas bus iš trečio skirsnio paskirtas. Taigi net nereikėtų dėrėtis, tai būtų iš karto garantuota. Be to mes galime labai skaidriai e, tai išspręsti, trečiame skirsnyje numatyti atskirą skyrių. 932 skirsnis. Yra įvairių būdų spręsti šitą klausimą. Ir svarbiausia, kad viskas išliktų tiesiog bendrijos skirsnėje, bendrajame biudžete. Čia, kur dabar yra šita tarnyba, dabar jinai yra trečiajame skirsnėje, nėra atskiros skirsnio Europos išros veiksmų tarybai bent kol kas. Bendroji užsienio saugumo politika yra puikus pavyzdys, kai dėlėsime su e, komisija, su, su taryba ir kad būtent taryba turėtų būti finansuojama pagal trečią skirsnį. Jeigu norime atskiro skirsnio biudžete, biudžete e, tai būtų precedentas, nes kiekvieną kartą ateityje, kai norėtumėm sukurti naują agentūrą, visi sakytų, pažiūrėkime, kaip sprendėme šitos tarybos biudžeto klausimą ir darykime taip pat. pavyzdžiui, finansinės priežiūros agentūra, kuri, kuri yra finansuojama e, iš dalies iš nacionalių vyriausybių, iš dalies iš bendrijų, bendrijos biudžeto. Ir tai būtų precedentas sakyti, kad tai trečias skirsnis yra skirtas tik tai išorės veiksmų tarybai, o kitai agentūrai reikia sukurti kitą e, skyrių. Taigi, manau, kad jeigu Europos šiosių tarybos biudžetas būtų atskirų skirsnių finansuojamas, kiekvieną kartą, kai bus kuriama nauja agentūra, bus norima padaryti tai taip. Lygiai taip pat. Ir taip mes pakenksime visam finansavimo modeliui. E, visas agentūras ir visas institucijas finansuodami pagal skirtingas eilutes. Ačiū. Galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šitos diskusijos debatai tikrai buvo labai išsamus, labai efektyvūs. Dabar, sakysime, pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai jau yra antras svarstymas dėl šios rezoliucijos, dėl šio pasiūlymo mes jau svarstėme ponios PEC pranešėjos pasiūlymą. Šiandien kalbėsime apie pas, pakeitimus. 124 pakeitimai e, buvo pateikti šiam pasiūlymui. Prašyčiau tvarkos ir tylos, kad galėtumėm toliau dirbti. Pranešėjas susitiks su šešėliniais pranešėjais, kad susitartų dėl kompromisinio varianto. Dabar kreipiuosi į ponę Pak. Ačiū, gerbimi kolegos. Manau, kad. Manau, kad ilgai nediskutuosime, nes mes jau svarstėme šitą pasiūlymą ir visi kurie norėjo pateikė pakeitimus. Iš viso jų buvo 194. Įsivaizduojate, čia bus gan sudėtingas e, uždavinys viską suderinti, viską įtraukti į šitą pasiūlymą pasistengsime mm, rasti kompromisinius pakeitimus, kompromisinius variantus ir tada e, Strasbūrė pristatysiu tos kompromisinius variantus. Tikrai yra pakeitimų, kurie patobulina tekstą. Nes buvo tam tikrų klausimų, kurie ankstesnėje pranešimo versijoje nebuvo minė, minimi. Prašyčiau, tylo, sako pirmininkas. Prašau gerbti pranešėją. Pranešėja, ačiū. Taigi buvo pakeitimų, kurie įnešė naujovių į dokumentą. Pavyzdžiui, dėl žiniasklaidos, dėl e, mažumų Taip pat sustiprinome e, teisingumo, kovos su korupcija klausimus, pasinaudodami pakeitimais. Ir manau, kad tai nebus jie kontroversiški ir mes pasieksime kompromisų. Taip pat buvo ir kitokių e, pakeitimų, kurie tiesiog norėjo, pagal kurios buvo norima kai ką išbraukti. Ir aš prašysiu, kad būtų atmesti šitie pakeitimai. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad buvo atlikta tam tikrų pakeitimų. Įsivaizduoju, kad bus galima pateikti ir žodinius pakeitimus, e, kol mes ieškosime kompromisinių variantų. Pavyzdžiui, yra tam tikrų šalių, kurios neratifikavo tam tikrų dokumentų, bet e, per tą laiką jos spėjo ratifikuoti, tai reikės mums atnaujinti ir, ir, ir mūsų tekstą, kur tos šalis yra minimos. Taip pat mažumų klausimas turi būti svarstomas ir, ir su jau turi būti elgiamasi labai jautriai. Reikia įvardinti visas mažumas, ne vienos nepamiršti. Jeigu mes jas visas įvardiname, reikia kalbėti dokumente apie mažumas ir apie e, tai, kad e, su jomis neteisingai elgiamasi. Nebūtina galbūt išvardinti visų e, e, mažumų, nes tada balsuojant gali iškilti sunkumų. Tam tikrose dokumento vietose įvardinami asmenų vardai pavardės. Manau, kad nereikėtų jų minėti, reikėtų minėti institucijas, prezidentą, pirmininką, ministrą pirmininką, reikėtų minėti instituciją ar postą, o ne konkrečius asmenis. Taigi reikėtų suderinti kai kuriuos pakeitimus. Taigi manau, kad nereikia e, asmenų e, vardų pavardžių minėti, turėtumėm būti nešališki ir atsižvelgti į visas jautres vietas. Taip pat e, tikriausiai bus gan sudėtinga apriepti visus pakeitimus, aptarti visus pakeitimus. Rytoj, kaip padirbėsime, ieškodami kompromisinių pakeitimų, e, persiusiu juos, kad visi galėtų įsigilinti prieš svarstymą Strasbūrę. Ypatinga problema turėtų kilti dėl ypatingosios įgaliotinės. Turėčiau labai atsargiai formuluoti, bet mes visgi turėsime surasti bendrą įvardiklį. Taip pat e, pabėgėlių readmisija irgi vienas iš svarbių sudėtingų klausimų. Sreb... Srebrenica nebuvo įtraukta į mano dokumentą, bet daug šešėlinių pranešėjų įtraukė, pasiūlė įtraukti Srebrenicą. Tad reikės e, atskirų dalių šiame tekste, kuriuose kalbama apie Srebrenicą būtent. Žinoma, reikia kalbėti Bosnijos Hercegovinos e, kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną, ne tik tai apie Serbiją. Taigi, neperės, neperžvelgsiu visų pakeitimų, manau, kad neverta tai daryti. Labai dėkoju visiems, kurie pateikė pakeitimus. Matau, kad visi susidomėjai yra Bosnija ir Hercegovina ir padėtimi. Dėl vizų režimo e, kolegos atsiuntė pakeitimų, mes taip pat atsižvelgsime, ieškosime kompromiso šiuo klausimu ir stengsime taip um, suformuoluoti viską, kad nekelt, nesukeltumėm e, nepagristų lūkesčių. Taigi, kaip sakiau, stengsime ieškoti kompromiso. Dėl priekybos žmonėmis. Žinome, kad Bosnija ir Hercegovina šitoje šalyje yra ypatinga situacija, tai yra tranzito šalis ir tikslo šalis, pagal mūsų e, tyrimus tai yra ir kilmės šalis, taigi turėtume būti labai atsargus, kalbėdami būtent apie šitą klausimą, reikia atidžiai pagalvoti apie formuluotę. Taip pat reikės atžvelgti ir tai, kad Bosnija Hercegovina buvo pakviesta įsijungti į NATO veiksmų plano. Tik per atnečias dvi savaitės reikės dėl to padirbėti. Taigi dėkoju visiems pateikusiems pakeitimus. Ir pamatysite, kad dauguma tų pakeitimų bus įtraukti į dokumentą. Ačiū. Dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų. Pana Argentinį. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Pak už pristatymą. Pritariu Jums, ponia Pak, kad e, rezoliucija dėl Bosnijos atrodo neblogai, patobulinta. E, nepriklausomos žiniasklaidos e, poreikio siekiant užtikrinti demokratiją. E, tai mums žaliesiam svarbu. Vis dėlto e, nėra paminėta pavar, pa, pavardžių, kalbant apie įvardyjimą, ar mes kalbame apie konkrečius asmenis, arba ar tai, e, kad turėtų būti įvardytos pažeidžiamos grupės, mes patikėme pakeitimus dėl uh, gėjų, e, lesbiečių, transeksualų apsaugos e, tų asmenų, kurie savęs neįvardyja kaip didžiųjų e, tautinių grupių atstovų, savęs kaip šių grupių atstovų mes e, e, turėtumėm tai aiškiai išdėstyti, turėtumėm e, aiškiai pasakyti, kokiu standartu laikomės, kad kova diskriminacija yra viso to dalis. Praeitą savaitę piliečių laisvių komitete E, kalbėjome apie pažangą padarytą Bosnės, aš ten esu šešėlinė pranešėja dėl šios rezoliucijos, e, išvelgiu tam tikrų trūkumų, vis dėlto e, turiu nemažai vilties, kad Bosnija Hercegovina užpildės spragas savo procedūrose, kad užtikrintų vizų e, liberalizavimo režimo sutikimą po vasaros, dėje, tik po vasaros. E, tai suteiktų galimybę bosniams e, laisvai keliauti po ES ir tai būtų didelis žingsnis, stabilizuojant regioną. Sveikinimai poniai PAK, lauksiu mūsų diskusijų kitą savaitę, kad galėtumėm baigti renkti šią rezoliuciją. Dėkui. Ačiū, pane Boskos socialistų vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Pak už įžanginį e, žodį, e, kurį pristatė visus e, pakeitimus teiktus dėl šios rezoliucijos. Mm, tai e, nutikė, kad rezultatas darbo bus geras, vis dėlto manau, kad reikėtų dar rezoliuciją papildyti, kad vaizdas būtų išsamesnis. Socialistų frakcijos vardu teikiame ne vieną pakeitimą, pavyzdžiui, dėl ekonominės integracijos, jaunimo užimtumo, socialinės įtraukties. Manome, jog visą tai labai svarbus elementai, kalbant apie įvairių tautinių mažumų Bosnijoje integravimo procesą, taip pat ir ES. E, visą tai prasidėjo nuo ekonominės integracijos, mažumų integracijos reformos, visą tai pane Pak e, minėjo, bet turiu klausimą, tikiuosi, jau galėsite atsakyti, sakėte, kad visos e, mažomos turėtų būti paminėtos kaip e, viena grupė, nereikėtų jų vardyti atskirai, bet paimkim pavyzdžiui Romus. Jie konkrečiai paminėti pakeitimuose. Uh, Romų e, problemos labai specifinės. Tai pasakytina ir apie visą e, Europą. Ir jei kalbėsite apie mažumas kaip apie vieną grupę, tarsi e, pamiršime kitas grupės, pavyzdžiui, moteris, kitas grupės. Mm, toliau pakeitimai dėl uh, Bosnijos konstitucinės re, uh, reformos. Žmogaus teisų teismas pažymėjo, jog galiojanti konstitucija yra diskriminuojančio pobūdžio. Taip pat kalbate apie šalies viduje pernės. Svarbu rasti tam tikrą sprendimą, nes nemažai asmenų negali grįžti uh, bijosi. Ir baigsiu vizų režimo liberalizavimo klausimu. Tikiuosi, kad e, šiuo klausimu e, bus pasiekta rezultatų iki rinkimų spalį. Ačiū. Išklausome visų šešėlinių pranešėjų. Na, o dabar pradedame bendras diskusiją, panė Ibrazič. Ibra kalbės pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu labai trumpai kalbėti. Dėkoju Doris už tokį puikų tekstą. Aš labai patenkinta buvau jau per pirmąjį svarstymą. Ir aš supratau, kad po to dar buvo įtraukta visa eilė punktų, kurie buvo šiek tiek kurie papildė visą pranešimą. Aš manau, kad mums reikia ieškoti kompromisinio uh, E, sprendimų juridiniais klausimais, dėl mažumų klausimų, žiniasklaidos laisvės, aplinkosaugos klausimų, klausimų, kurie nėra kontroversiški. Todėl aš manau, kad e, mes galėsime pasiekti kompromiso dėl viso lėlės pakeitimų. Aš tikrai remiu Doris pirminį tekstą, nes ten yra paminėti klausimai, kurie yra labai svarbus. Taip pat e, yra viskas aiškiai įvardinta. Labai svarbu, kad mes nepradėtume daryti spaudimo e, ten, kur jo nereikia. Mes rezoliucijoje dėl Bosnijos jau anksčiau esame padarę tokių klaidų. Parašom labai gerą tekstą, bet paskui dėl pačių svarbiausių klausimų, kurie ir taip jau labai geri, mes pradedam daryti spaudimą, kritiką tiems, kurie savo darbo nepakankamai gerai padaro. Bet parlamentas turi būti vieningas ir nekeisti tos savo pozicijos. Mes e, turime e, neprarasti savo reputacijos regionuose. Ir aš norėčiau, kad ponė Doris dėl tų pozicijų nepakeistų savo nuomonės ir e, tie punktai turi likti nepakeisti. Aš e, nežinau, ar mes galime išreikšti pusinę kritiką kokią nors tiems, kurie nepakankamai gerai savo darbą atlieka. Bet svarbiausia, e, turime nepamiršti, kad Bosnijoje greitai vyks rinkimai ir pats laikas yra įvardinti tai, kas mūsų netenkina, kad prieš rinkimus būtų pasiektas geresnis sprendimas. Grazie. Eh, angura... Ačiū. Ponas Angurakis, GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija prieš šią rezoliuciją, nepaisant pateiktų pakeitimų, nes manome, kad pakeitimais esminės šios šalies problemos nesprendžiamos, nekalbama ten apie jas, nes. Uh, Europinis kolonizavimas neleidžia bosniams ir cogovinams būti laisviems savo pačių šalyje. Manome, kad Europos parlamentas reikalauja baigti karinį kišimąsi e, šioje šalyje. turėtų būti uždarytas ypatingojo įgaliotinio e, biuras, e, ten taip pat ir jungtinių tautų, kol tos problemos nebus e, išspręstos, taip pat ir tos, kurias minėjo pane, pane Fak, per ateinančius metus situacija tik tai pablogės. Mes negalime išspręsti Bosnijos Hercegovinos problemų vien suteikdami bevizį režimą, leisdami jų to šalies piliečiams keliauti nevaržomai. Pranešė minėjo, jog reikia padėti spręsti šią šalį problemas, leisti jos piliečiams keliauti Europoje, tai pagerintų jų gyvenimo sąlygas. O mes manome, kad reikėtų uždaryti minėtas institucijas ir leisti to šalies piliečiams imti ateitį į patiems kurti savo ateitį. Ačiū, panas Kačin. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegę Pak už labai profesionalų pranešimą. Jis rodo jos ilgalaikį dėmesį šiai šaliai, taigi dar kartą sveikinu pranešę. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Bosnija Hercegovina e, čia aprašomos kaip visiškai e, veikianti valstybė, kaip nenolatinė Junktinių tautų saugumo tarybos e, narė. Bosnija Hercegovina dalyvauja sprendžiant esminius planetos klausimus, o to negalima pasakyti iš tikrųjų apie jų veiksmus ar atliktus darbus saugumo taryba tai nėra visiškai veikianti valstybė ir politikams Bosnijoje ir Cegovina tai turime pasakyti. Jeigu jie uh, nori sėkmingai veikti pasauliniu lygmeniu, tai ir pas save šalyje turi veikti sėkmingai. Galėtumėm pasveikinti juos su veiksmo planu, uh, kuriu, kuris leidžia Bosnijai ir Hercegovinai tapti uh, NATO nare. Tai yra didžiulis pasiekimas. Tai sukurs geresnės sąlygas pažangai e, siekti e, Bosnijoje po rinkimų, tačiau kas labiausiai neramina dabar, tai retorika, kuri girdėsi Bosnijoje ir Hercegovinoje, turiu pasakyti, jog prieš porą dienų e, man, mane pribloškė Serbijos Respublikos premjero pareiškimas Zagrebe per krepšinio rungtynės. Jis e, juose lankėsi visiškai ne pagal protokolą, jo buvo paklausta, e, ką jisai e, remtų Kroatijos komanda ar Bosnijos ir Hercegovinos komanda ir jisai nebe, nebebejonių pasakė, jog remtų, jog sirgtų už Kroatijos komandą, nes nėra labai didelis Bosnijos ir Hercegovinos komandos sirgalius. Uh, neįsivaizduoju, kaip aukščiausio lygio pareigūnas bet kurioje kitoje šalyje galėtų padaryti tokį pareiškimą ir e, toliau veikti politinėme gyvenime, nes e, tai e, iš tiesų žemina ir vyriausybė. Tai yra įžeidimas ir politiniam Elksenos kodeksui tokia provokacija, e, nuodinga atmosfera e, daro žalą ir kaimininiam šalim, ne tik tai e, Bosnijai ir tai reikėtų pasmerkti. Šie metai rinkimų metai, todėl norėčiau paminėti dar porą dalykų. Visų pirma, retorika dėl Balkanų karo aukų, ypač Bosnijoje ir Hercegovinoje, yra naudojama politiniams dividendams laimėti. E, aišku, statomi nauji paminklai, aukos e, prisimenamos yra, e, bet tik tai politinių reikimų kontekste. Tai to nereikėtų pamiršti. Norėčiau palinkėti sėkmės konferencijai numatytai birželio antrą, antrą dieną. Ir e, jeigu tos konferencijos metu e, bus e, susitarta, kad dėl to, kad Bosnija Hercegovina priearties šiek tiek arčiau prie Europos, mes tai galėsime tik tai sveikinti. Ačiū, panas Tarek. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę Pak padėkoti už atliktą darbą, kaip ką tik padarė mano kolegos. Akivaizdu, e, jog turi daug patirties iš e, buvusios Jugoslavijos, Bosnijos ir Hercegovinos konkrečiai ir aišku, jo patir, jos patirtis labai naudinga parlamentui. Ir e, jos parinktas pranešimas tikrai puikus yra ir tik tai gerėja. Šiandien pažymime maršalo Tito 30-asias mirimo metinės. Kaip paminame, tuo metu Jugoslavija buvo buvo e, veiksminga, bet kaip pamename, praėjus tik tai dešimčiai metų po šio politiko mirties, Jugoslavija iširo ir aišku, pačios didžiausios tos iš, to išrimo aukos yra Bosnijos Hercegovinos piliečiai. Ir e, kaip tik tai todėl neturėtumėm pamiršti, jog mes taip pat esame um, atsakingi Ir a, e, tikrai nesuprantu savo a, kolegų kraštutinių kairiųjų, kurie sako, jog Bosniją reikėtų palikti likimo valiai, leisti jai a, e, irti. Bosnija turėtų. A, e, Bosnijai turėtų pavykti įsiveršti iš šio širimo proceso, ar Bosnija turi pakankamai stiprybės, kad pasiektų susitaikymo, kad pasibaigtų uh, stereotipų taikymas, kad būtų pasiekta tolerancija, į tarpusavę sutarimas. Aš jaučiu, kad kol kas e, tokios stiprybės ten nėra, todėl manau, kad turėtumėm e, remti šią šalį ir padėti uh, ją visais įmanomais būdais. Ši rezoliucija yra puikia, joje kalbama apie žiniasklaidą, teisingumą, korupciją, mažumą, kitus klausimus. Norėčiau akcentuoti dar vieną svarbų dalyką. Mes turėtumėm suteikti Bosnijai bevizį režimą. Ir turėtumėm jai padėti švietimo srityje, turėtumėm investuoti daugiau jaunimo švietimą Bosnijoje, jaunimo, kuris uh, galės pasiekti, kad Bosnija eitų teisingų kelių. Dėkui. Ačiū ponui Taler. Ponas Niller. Europos komisijos, ES plėtros e, generalinis e, direktoratas. Ačiū pirmininkė, norėčiau e, e, prisidėti ir galbūt šiek tiek praturtinti e, šį puikų pranešimą porą pastebėjimų. Vienas dėl Bosnijos ir Hercegovinos konstitucijos, kuri pažeidžia Europos žmogaus teisų konvenciją. Tačiau ji lygiai taip pat pažeidžia ir priekybos sutarimo antrą straipsnį. Ir būtų gerai, jog tai būtų paminėta. Antras pastebėjimas dėl vizų režimo liberalizavimo. Kadangi dar nėra įgyvendinti pagrindiniai baziniai e, rodikliai, keli dar, keli, kelius dar lieka įgyvendinti, todėl e, reikėtų paraginti valdžios institucijas, e, kad jos pasiektų jų įgyvendinimo. Paskutinės pranešėjos pastabos, pane Pak. Ačiū už pastabas Kreipiuosi, ponia Boskort, žinoma, užimtumas, darbo vietos, tai svarbu, tačiau reikia, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje būtų vidaus rinka, kurios ten nėra, nors tai neįtikėtina. Labai sunku kurti darbo vietas, kai nėra vidaus rinkos, labai sunku pasiekti, kad verslininkai investuotų. Galvojau apie kompromisinius Mm, pakeitimus Romai paminėti, nes jiems reikalinga ypatinga e, parama. Tačiau, kažin ar vertėtų minėti e, mot, moteris, nes jos nėra, nėra mažuma, 50 procentų gyventojų. Tačiau e, galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, reikėtų minėti kitas grupės, kaip pavyzdžiui, seksualinės mažumas. Kalbant apie konstituciją, tai akcentavau, pabrėžiau, nes manau, jog tai labai e, svarbu. E, Pone Murel, komentaras dėl teismo e, sprendimo, kuris e, buvo e, paminėtas. Mes, ponė Murelė, reikalaujame to, tačiau iki rinkimo nedaug laiko sunku tai padaryti, kadangi reikalavimai griežti yra ir gan sunku bus juos įvykdyti nes dar svarstysime rezoliuciją, ji bus tvirtinama birželio, o tada iki rinkimų liks tik porą mėnesių, tai nežinau, ar, ar tai pavyks padaryti. Aišku, mes norėtumėm, kad tai būtų pasiekta, bet nelabai ką galime pasakyti, e, padaryti, kadangi uh, pernelyg daug laiko buvo jau, jau praleista tiesiog, nepanaudota. jeigu neparodytumėm solidarumo su šia šalim, tai iš tiesų būtų gėda. Prisiminkime Graikiją. Mes tikrai turėtume mąstyti blaiviai ir teikti tinkamą paramą. Vis, visa, ką darėme Bosnijoje ir Hercegovina, bus, buvo skirta padėti jiems atsistoti ant, ant kojų, galbūt nepakankamai uh, uh, griežtai tai buvo daroma, aš tai pripažįstu e, pranešime, tačiau ko nesakau, tai kad per vizų režimo liberalizavimą padėsime šaliai, ko mes siekiame to režimo liberalizavimu, užtikrinti, kad piliečių vertė nebūtų sumažinta, jeigu jiems nebus leista keliauti. Bosnijoje ir Hercegovinoje yra ne viena e, tautinė mažuma Ir jei mes joms galėtumėm pasakyti, kad tik du trečdaliai jų gali keliauti, o trečdalis negali keliauti, tai galima sakyti, kad tai būtų tiems žmonėms dviguba bausmė, o, o gyventojai ir taip jau yra e, ilgai kentėję. Aišku, šią rezoliuciją labai daug ko nepakeisime, tačiau bent jau aiškiai galime išdėstyti savo nuomonę ir manau, jog tikrai turėtumėm viską vadinti e, savo e, vardais. Ne, neverta čia reverencijų daryti iš mandagumo, mes politikams turėtumėm pasakyti viską tiesiai išviesiai, nes jie yra o, politikai. Ir o, reikėtų paraginti piliečius balsuoti, eiti o, ir į rinkimus, kad išrinktų vertus atstovus, o ne, ne tuos politikus, kurie dirba tik tai e, savo. Ir jeigu, jeigu žmonės eis balsuoti, tai gal privers e, politikus e, pradėti labai galvoti rimtai iš tiesų apie tai, ką jie duoda žmonė. Dėkoju, eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Ar norėtumėt pakomentuoti, ponė Svoboda? Dabar perinam prie pasiūlymo rezoliucijai dėl Europos integracijos proceso Kosove. Pirmą kartą keisimės nuomonėmis e, dėl e, pranešėjos Lurikės Lunaček teksto. Diskutavome apie tai mūsų komiteto Balkanų darbo grupė ir po pirmosios diskusijos dabar jau pranešėja pateikė, padarė pakeitimų ir e, norėčiau dabar pasinaudoti progą, prieš ateikdama žodį ponai Lunačiek, ir priminti jums, kad šiandien po pietų lankysis Kosovo užsienio reikalų ministras uh, ponas Skender Hizeni. O dabar žodis poniai Lunačiek. And, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Likusi pusvalandį, manau, galėsim puikiai panaudoti tam, kad galėtume pristatyti šį pranešimą ir išklausyti, ką. Ka galima, su, su kuo galima šiame pranešime sutikti. Aš manau, kad jūsų didžiaja dalimi jūs sutinkate, bet kai kurie jų gali būti gana kontroversiški. Aš, kaip e, ponas pranešėjas sakė, jau įtraukiau pakeitimų, kurie, buvo, kurie išplaukė iš Balkanų darbo grupės pokalbio. Bet prisiminkim, kad 2010 metai Kosovui yra labai svarbus metai. Ir dėl vyriausybės veiksmų, ir dėl uh, mm, santykių su Serbija ir dėl bendrosios ES užsienio politikos praėjo dviejį nepriklausomybės metai ir dabar labai svarbu Kosovo piliečiams suvokti, kad kažkas keičiasi realiai, praktiškai, kasdienėme gyvenime, kad e, pažanga daroma, nes pats nepriklausomybės faktas savaime visų problemų neišsprendžia. Valstybėje yra daugybė realių problemų, kurias būtina spręsti ir už jas yra atsakinga keletas pusių. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad neanalizuosiu visų detalių. Tikiuosi, kad jūs perskaitėte mano tekstą ir galėsite išsakyti savo nuomonės. Man svarbiausia, kad Europos parlamentas ir ES suvoktų, jog tų šalių integracija į ES yra svarbiausias mūsų prioritetas. Vizų liberalizavimas yra taip pat svarbus prioritetas Kosovui. Aš žinau, kad šiemet e, vizų liberalizavimo nepavyks pasiekti, bet mes iš Europos parlamento pusės spaudimą darome jau ilgą pusę ir stengiamės, kad visi buvusios Jugoslavijos piliečiai turėtų laisvę judėti ir Kosovo piliečiai tikimės galės kuo greičiau pasiekti tokio rezultato, komisija galės įgyveninti savo veiksmų planą. Man e, vienas skaudžiausių, aktualiausių klausimų ir tai pasitvirtino vietoje, kai aš ten lankiausi prieš e, praeitą savaitę, jau trečią kartą. Pranešime aš to aktualiausio klausimo nesurašiau, tačiau galiu dabar pasakyti. Man rūpi tai, kad ES neturi kartu su visomis valstybėmis narėmis bendros pozicijos. Todėl mūsų parama Kosovo žmonėms susilpnėja, ar tai būtų albanams, ar serbams, ar kam nors kitam. Uh, Todėl aš ir paminiu tą klausimą, sakydama, kad valstybės narės turi sutvirtinti savo požiūrį į Kosovą, nes kitaip mes prarandame pasitikėjimą, žmonės ten, e, žmonės ten dirba, pinigai yra išleidžiami, bet e, pasitikėjimo mumis trūksta. Tai yra rimta problema. Taip pat kalbu apie santykius su Serbija. Tikiuosi, kad bus galima ateityje užmėgsti gerus kaimininius santykius ir bendradarbiavimas tarp Kosovo ir Serbijos per sienas turės būti įtvirtintas kaip svarbus veiksnys. Taip pat išreiškiu kritikos dėl skirtingų priemonių, skir dėl to, kad valstybės narės e, skirtingai suteikia palengvintas vizas. Mano šalyje, pavyzdžiui, viza kainuoja 60 eurų, o ne 30 ar 25, apie ką buvo kalbama. Tai labai svarbu, kad mes ES užtikrintume, kad visos valstybės narės vienodai e, traktuotų, vienodai išduotų vizas. Po praėjusių metų savivaldybių rinkimų, e, kurie įvyko labai gerai, e, padėtis pagerėjo, pranešime apie tai rašau. Įtrauksiu ir dar vieną pakeitimą, kur bus kalbama apie tai, kad reikia remti serbų anklavų išrinktą administraciją. Praeitą šeštadienį aš lankiausi vienoje tokių ir jie labai bijo, yra susirūpinę dėl to, kad egzistuoja dar paralelinės struktūros Serbijoje. Ir jie dabar mato, kad ES dėmesys jiems silpsta, nes viskas ir visi žiūri tik į šiaurę. Taigi labai svarbu tęsti teisėkuros procesą visose srityse. Bet to, kai kalbam apie strategiją su šiaurė ES viduje, e, turime pasidžiaugti, kad to, toks procesas vyksta, vis tik spaudimą reikėtų daryti, kad šiaurėje būtų mažiau e, bauginami žmonės, kurie nori bendradarbiauti su valdančia administracija. Dėl EULEX e, sėkmingumo. Apie tai kalbėjome ir šiandien po pietų su ministru kalbėsime apie tai, apta, pašnekėsime. EULEX jau transporto ministro namus e, apžiūrėjo, patikrino, reidas buvo suorganizuotas, nes ministras buvo įtartas įsivėlęs į korupciją, buvo kitų panašių atvejų pastebėta. Tikimės, kad EULEX e, sugebės pratesti e, šį procesą ir byla pasieks teismą. Kova su korupcija turi vykti visais lygmenimis, įskaitant ir aukščiausią lygmenį. Yra paminėtas E, žiniasklaidos klausimas, žiniasklaidos politizavimo klausimas, Dori Pak vakarų e, klausimuose, Albin Kurti klausimas yra išskirtas, kalbos e, problemas paminime aplinkos saugos, energetikos, transporto problemos, mano nuomonė, irgi turi šioje rezoliucijoje surašytos. Dabar baigsiu kalbėti ir man bus kur kas įdomiau paklausyti jūsų, negu aiškinti dar, ką aš esu parašiusi. Grazie. Kol... Labai ačiū, kolegė Lunaček. O dabar žodis Pansieri, socialistų frakcijos atstovui. Prezidentė, eh, alkūnė. Ačiū pirmininkė. Tik tai porą nedidelių komentarų. Pirmiausia, aš manau, kad ponė Lunaček atliko labai gerą darbą labai puikiai parengtą rezoliuciją. Manau, kad didžiąją dalį jos pasiūlymų galime priimti. Čia yra pastumiamas Kosovas arčiau link Europos Sąjungos nemanau, kad galime teikti, kad Kosove pasiebima kokia nors stagnacija. Tai turėtų neigiamo poveikio regionui. Taip negalime kalbėti. Lygiai taip pat negalime leisti savo prabangos be galo diskutuoti ilgai tais klausimais. Turim sutelkti dėmesį į tuos reikalavimus, kurie yra susijęs su regiono stabilumu. E, svarbiausia, kad ES būtų pagrindinė veikėja užtikrinanti gerą Kosovo ateitį. Tačiau yra ir nedidelių problemų. Mes dar toli gražu nepasiekėm tobulios padėties Kosove, tačiau išvelgiame tam tikrų alternatyvų. Aš suprantu čia įvardintas e, nuomonės, tačiau grinai politiškai aš pasiūlyčiau paraginti, kad pats parlamentas susivienytų ir galvotų ne tik apie kiekvienos valstybės interesus. Tik taip mes galėsime išspręsti problemas, kurių iki šiol nesugebėjome išspręsti. Pavyzdžiui, finansavimo problemos, į kurias yra įsivėlusios kai kurios šalys. Aš mm, matau vis tik, kad reikia šiek tiek geriau nušviesti kai kurias problemas, aiškiau apie kai kurias problemas reikia kalbėti, kad galėtume pasiekti tikslų, kuriuos esame anksčiau išsikėlę. Tris punktus čia galėčiau išskirti. Pirmiausia, faktas, kad čia nuomonėje valstybės narės yra raginamos pripažinti Kosovą, nes kai kurios iš jų dar nėra pripažinusios. Ir jos kartu turi sukurti bendrą poziciją. Mano nuomonė tokia tokia savoka net atrodo keistai, kaip galime skurti bendrą poziciją, jeigu jos dar neparemė šalies. Mes turime elgtis solidariai ir turime įteisinti Kosovo teisinį statusą. Kitaip mes net negalime suvokti, apie kokį solidarumą tarp valstybių narių kalbame. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra reikalavimą kad e, regioninis bendradarbiavimas pagrįstas politiniais kriterijais sustiprėtų, kad padidėtų regiono politinė integracija. Čia aš irgi tam tikrų problemų ir apribojimų išvelgiu. Manau, kad reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad objektyviai yra matomas ryšys tarp Kosovo narystės ir Serbijos narystės tolimesnėje perspektyvoje. Aš suprantu, kad toks paminėjimas būtų prasmingas, tačiau negalima išskirti kitų valstybių. Ir paskutinis punktas, apie kurį jau buvo kalbėta, ir aš tik noriu dar kartą jį paakcentuoti. Euleks vaidmuo. Mums šiek tiek neramu, ar jis turi pakankamai priemonių savo nustatytiems tikslams pasiekti. Manau, kad būtų gerai įrašyti tokį punktą, man gal formuluotė dabartinė nelabai patinka, kalbam apie tam tikrą laikiną ad hoc e, darbo grupę, į kurią įeis žmonės iš tarybos komisijos ir parlamento ir ji analizuos, kaip galima, kaip keičiasi padėtis toje šalyje ir kaip galima ją pakeisti. Tai yra labai svarbu e, užtikrinant ES reputaciją ir pasitikėjimą ją bendrai galiu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra labai geras. Dėkuoju poniai Lunačiak. Bene, allora. Puiku, toliau galime pradėti diskusiją su kitais parlamentarais po dvi minutės kiekvienam. E, ponas Donžan pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Visų pirma sveikinu ponę Lunačiak, atlikus parengus tokių puikų pranešimą. Manau, kad e, jis yra nepaprastai geras, nes situacijagi labai sudėtinga. Du svarbius, e, du nelabai svarbius punktus norėčiau paminėti. Prisiminkim, kad stabilumas Kosove yra užtikrintas KFOR, EULEX ir Kosovo vyriausybės pastagomis, bet turime padėkoti ir Belgrado vyriausybei, kuri e, susilaikė nuo provokacinių veiksmų ir veikė diplomatiškai, užtikrindama nepriklausomybę. Labai daug žmonių, ypač valstybių narių atstovų, nepripažįsta Kosovo, Kosovo nepriklausomybės ir net, jos netgi prognozavo, kad ten susidarys chaosas, bet jos suklydo. Tryliktas punktas, e, dėl jo norėčiau šitą pasakyti. Čia jūs kalbate Albin kurti atvejį. Manau, kad jo bylai yra skirta per daug dėmesio. Uh, kartais per daug dirbtinai yra sukurtas visuomenės dėmesys tokiems žmonėms. Labiau dėl esminių punktų. Ketvirtas yra labai svarbus, kalbant apie santykius su Serbija. Manau, kad mes turime būti. Turime privalėti galvoti apie ateitį. Kai jūs sakot, kad nėra santykių su Serbija, tai turime tada paskatinti dialogą tarp Kosovo ir Serbijos. Mesgi žinome, kad Kosove e, politinį dialogą suorganizuoti yra labai sudėtinga. Tačiau reikia skatinti tam tikrą operatyvinį dialogą ir paskui pereiti prie e, politinio. ES gali to reikalauti. Sunku įsivaizduoti, kaip žmonės gali net e, ne, nesikalbėti tarpusavėje, tai tik taip sukuria dar daugiau problemų. Dauguma Kosovo lyderių dar e, tebe turi arešto orderį, kurį išdavė Bel Belgradas. Tai nėra geros valios ženklas. Niekas, m, mm, niekas tų arešto orderių jiems nepanaikina ir kai kurie lyderiai vis dar yra tokie tam tikrą prasme areštuoti. E, dėl separatistinės veiklos, kai kurie Kostovo lyderiai dar yra e, laikomi su arešto orderiu. Padėti šiaurėje yra labai jautri ir labai sudėtinga. Prisiminkime, kad šiaurinės dalies padalymas nėra galimas scenarius. Dauguma Belgrado žmonių dar viliojasi tokiu scenarium, tačiau mes turėtume palaipsniui pradėti keisti jų požiūrį. Turime sukurti strategijas, uh, kurios leistų daugiau tarptautiniai bendruomeniai dalyvauti šiaurinės, e, šiaurinės dalies gyvenime. Prisiminkime Achtisari planą. Šiuo požiūriu jis labai geras, nes ten buvo sukurta daugybė veiklos mechanizmų. Manau, kad turime pradėti vykdyti operatyvinį, kasdienį dialogą tarp Belgrado ir Prištinos. Toliau ponas Severin tris punktus norėčiau išskirti. Visų pirma, aš manau, kad prieš kalbėdami apie Kosovo integraciją į ES, turėtume pradėti aptarti, kaip galime padėti Kosovui tapti save išlaikančių šio laikiškų darinių. Manau, kad tai yra aktualiausias, skubiausias klausimas, o paskui galėsim pradėti apie Kosovo integraciją į ES. Antras dalykas. Aš sutinku, kad egzistuoja ryšys tarp Serbijos ir Kosovo, jeigu turim galvoje santykius su ES ir integraciją į Europą. Tačiau tai nereiškia, kad galime nustatyti sąlygas serbams priklausomai nuo to, kokios politikos įlaikosi Kosovo atžvilgiu. Tai nebūtų realus ryšys tarptų šalių. Mes kursim realų ryšį, jeigu rasim sprendimą visam regionui ir leisime tam regionui vėl uh, grįžti prie tarptautinio legalumo ir prie protingo politinio požiūrio. Ir trečiasis, paskutinis mano punktas - turime vengti stručio politikos, kuri tam tikra prasme šiame pranešime jaučiama. Mes turim savo problemą, nesam, neturime parengę bendros pozicijos Kosovo atžvilgiui. Ir negalime prašyti tų valstybių, kurios, nepri, kurios pripažino Kosovą atšaukti pripažinimą arba tų, kurios nepripažino pripažinti. Tai nebūtų geras sprendimas. Reali padėtis taip pat nėra geras sprendimas. Negalime pamiršti, kad tam, kad sukurtume bendrą poziciją, apie ką kalbėjo mano kolegė, turime parengti bendrą darbo atvarkę ateičiai, o ne galvoti apie praeitį. Todėl būtų labai gerai, jeigu šiame pranešime jau dabar galėtume įtraukti visą eilę minčių ar pagalvoti bent jau apie tokias mintis, kurios parodytų, kuria kryptimi mes einame. Ir mano nuomonė yra tokia, kad uh, negalime ieškoti sprendimų atskirioms šalies dalims. Turim galvoti apie visą regioną ir apie visą politinio sprendimo paketą. Ačiū. La parola la kolega. Ačiū žodis kolegijai Munic. Ačiū. Pritariu ponui Severinui būtent stabilumas regione ir proeuropietiškos vyriausybės Serbijoje mm, įsigaliojimas yra labai svarbu būtent tada, būtent dėl to, kad to nėra, ES kai kurios šalis nepripažino Kosovo kaip nepriklausomos valstybės. Reikia, kad įsigaliotų bent viena iš tų sąlygų tam, kad visos e, valstybės, ES valstybės pripažintų Kosovą. Būtent todėl ir parlamentas negali reikalauti e, pripažinti Kosovo. Tuo labiau, kad nepripažinimas irgi e, turi įtakos, nes taip Serbijos vyriausybė prieartėja prie Europos Sąjungos. Manau, kad apie Kosovą pranešimuose reikia kalbėti taip pat, kaip jau buvo kalbama tose pranešimuose, kur, e, kurie jau buvo pri, e, pri, priimti Europos parlamente. Pavyzdžiui, tose pranešimuose dėl vizų liberalizavimo, kur kalbama apie Kosovo e, legalumą pagal Junktinių tautų 1244 dokumentą. Dėkoju poniai Lunačiak, nuveikė puikų darbą, bet e, reikia dar patikslinti kai kuriuos kai kurias nuostatas, kur kalbam apie Kosovą ir jo tarptautinį e, legalumą. Ir žinoma, tikrai negalime reikalauti valstybių narių, kad pripažintų e, šitą valstybę, jeigu jinai nevykdo jungtinių tautų nu, kurių reikalavimų. Ačiū, ponas Kečin, bet pirmą norėčiau pasakyti, kad šiandien vakare mes pradėsime darbą po 3.15, ne, ne trečią, o po 3.15 ir susitiksime su Kosovo užsienio reikalų ministru. Taigi, 3, po 3.15, ne trečią. Ponas Kačinas. Pirmininkė, norėčiau pabrėžtis dialogo tarp Serbijos ir Kosovo svarbą. Taip pat norėčiau atsakyti pono Danžam pasisakymą. Jisai teigia, kad labai sunku skatinti e, santykius tarp kaimynų, kai nėra dialogo. Labai sunku sukurti kaiminius santykius, jeigu Serbija sako, kad Kosovas yra ne kaiminė, o e, Serbijos dalis. Taigi e, neaišku, ar, ar, ar Serbijos šarnė siena yra Kosovas ar Albanija, taigi labai e, sunkus e, klausimas. Tikiuosi, kad dialogas tarp Belgrado ir Prištinos ves link bendradarbiavimo tarp abiejų šalių bendradarbiavimo Kosovo konferencijoje birželio antrą dieną. Tai yra būtina tam, kad būtų pasiekta progreso ir kad dialogas įsivystytų. Antras dalykas tai yra dilema dėl segregacijos ir dalyvavimo. Tam, kad serbai dalyvautų rinkimuose. Jie išrinko savo vietinę valdžią, bet jinai neturi e, pakankamai finansinių išteklių ir negalės įgyveninti tų, to, ko tikisi e, rinkėjai. Taigi mes turime palaikyti e, serbų bendruomenę Kosove ir padėti jiems sustiprinti pasitikėjimą vietos valdžia. Nepritariu tiems, kurie sako, kad mums reikia palaikyti stabilumą Kosove. Kosovas, Kosovas stabilumas jau yra kurį laiką. Mums reikia stiprinti stabilumą ir manau, kad labai svarbu yra atverti Europą šiauriniam Kosovui. Būtent tokį sprendimą reikėtų primti. Dėl vizų liberalizavimo turime vykdyti savo pažadus, pažadus, kuriuos e, Europos parlamentui davė komisija ir taryba. Todėl mes privalome reikalauti komisijos ir tarybos vykdyti pažadus. Sveikinu pranešėją ir dėkoju. Ačiū, ponia Kačin. Dabar ponas Stala. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją ponę Lunačiak už tai, kad ėmėsi tokio karšto klausimo. Ji nuveikė puikų darbą. Kosovas rūpi daugybėj šalių. Jugoslavijai, Serbijoje Miloševičius bandė tvarkyti tą klausimą deportuodamas Albanų, Albanus. Būtent todėl dabar turime nepriklausomą Kosovą. Kosovą neapsigaukime, būtent todėl dabar Kosovas yra nepriklausomas ir reikėtų pradėti žvelgti šitos perspektyvos. Turime reikalauti, kad Prišina ir Bel Belgradas pradėtų dialogą. Geriausias ES požiūris būtų pragmatiškas požiūris, nėra kito sprendimo. Praktiškai kalbant, Kosovas ir Serbija vėl bus suvienyti, kada jie taps ES nariais. Tai būtų retorinis klausimas. Mm, klausti, kas atsitiktų, jeigu Kosovas vėl būtų integruotas į Serbiją, ar, ar, ar, ar Serbija tai mm, išgyventų, iš, iš, ištvertų. Kita, vert, kita vertus turėčiau pasveikinti Belgrado gyventojus už jų racionalų elgesį. Tačiau dialogą reikės užmėgsti, reikės spręsti praktinius klausimus. Taigi linkiu Ispanijai, kaip ir meninkaujančiai valstybei, sėkmės rengiant Balkanų konferenciją Sarajeve matome, kokia klaida buvo padaryta, ignoruojant Balkanų konferenciją e, Slovenijoje kovo pabaigoje. Tai būtų, buvusi, puik, būtų buvęs puikus e, pasiruošimas e, Sarajevo konferencijai. Bet pirmininkaujantį valstybę to darbo nepadarė ir dabar turi tą pačią problemą, kaip suvesti Prištiną ir, ir Belgradą Balkanų konferencijos metu. Tikiuosi, kad bus rastas tinkamas sprendimas. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Žodis poniai Kopa. Ačiū pirmininkė. Šiaip norėčiau padėkoti poniai Lunačiak už įdėtas pastangas. Ypač turint galvoje, kad šitas klausimas yra tikrai labai jautrus, kaip ponas Talas sakė, čia yra ypatingai jautrus klausimas labai sudėtingai išsprendžiamas, nes čia kalbama apie Kosovo statusą. Reikės ieškoti bendrų sąlyčio taškų dėl Kosovo pripažinimo, bet žinoma, yra šalių, kurios nepripažino Kosovo nepriklausomybės dar kol kas. Norėčiau pakartoti, kad galime dirbti tik tai remdamiesi tarptautinėmis taisyklėmis ir keldami tam tikrus reikalavimus. Kyla teisinės bazės klausimas. Apie tai kalbama ir ponios Lunačiak dokumente. Manau, kad yra labai svarbu ir pritariu savo kolegoms. Reikia kalbėti apie Kosovą, remiantis rezoliucija 1244. Bet šita problema iš tikrųjų yra labai plati. Reikia kalbėti ir apie Kosovą, ir apie Serbiją. Serbija, kaip ir bet kuri kita Balkanų e, šalis, turės įgyvendinti papildomus e, stojimo reikalavimus. Manau, reikia būti atsargiems, kad ne, ne per daug spaustumėm, ne, ne, nespaustumėm per daug Belgrado vyriausybės, kuri yra proeuropietiška. Pritariu ponui Danžon dėl Juleks programos įgyvendinimo. Jeigu mes jos negyvendintumėm, e, būtų, pasiekmes būtų labai e, rimtos. Jeigu pažiūrėtumėme tai, ką Juleks jau nuveikė, pamatytumėm, kad buvo išvengta ne vieno konflikto ir šituo keliu reikia eiti toliau. Galiausiai organizuotas nusikalstamumas. Norėtumėm, kad apie mm, organizuotą nusikaltamumą būtų kalbama devintame straipsnėje. Nežinau, kad ponė Lunačiakė tai atsižvelgtų, nes tai susijęs su visa šalies teritorija. Taip pat norėčiau pamatyti e, skyrių apie Kosovo e, kultūrinio paveldo apsaugojimą, ypač ortodoksų vienuolynų. Pirmininkas, e, ponas Nikolai. Pone Nikolai, ačiū pirmininkė nekalbėsiu politiniu požiūriu, nes tai būtų per daug politiška. Tiesiog norėčiau kalbėti e, pagal tarptautinę teisę ir bendrijos teisę. Kosovo teisinis statusas yra e, tarp kvestionuojamas teis, tarptautinės teisės lygmenių. Reikia įsigilinti, kiek būtų taikomosios tarptautinės taisyklės. Apie tai jau buvo kalbėta. Ar Kopenhagos kriterijai, iki Kopenhagos kriterijus yra pakankamai atsižvelgta, kur kalbama apie šalių, kurios nori stoti Europos Sąjungą, tinkamumą įstojimui. Pone Lunačiak mm, likt tai ir atsižvelgiai tai, bet stabilumas pirmiausia turi būti garantuojamas politiniu lygmeniu. Galima sakyti, kad po, politinis stabilumas mm, ne visada būna pasiekiamas net tose šalise, kurios socialinė, e, ekonominė e, prasme jau yra stabilios. Mes jau pasiekėme ekonominio stabilumo, o tada, kai pažiūrime į socialinius rodiklius, matome, kad, pavyzdžiui, nedarbas yra 40 procentų. Ir turime kalbėti apie stabilumą visame regione. Žinoma, reikia įspręsti keletą klausimų, kurie susiję su valdymu. Taip pat ir organizuotas nusikalstamumas yra dėlė problema. E, nusikalteliai veikia ne tik tai tame regione, bet visoje Europoje. Ir čia tikrai kyla daug klaustukų dėl to regiono statuso. Žinoma, mes siekiame stabilumo ir bendradarbiavimo tame regione. Tačiau mums kaip europiečiams labai svarbu, kad tarptautinės normos ir standartai būtų, e, būtų gerbiami, jų būtų laikomasi. Ponas Tokis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad buvo nuveiktas puikus darbas. Bet užinant už šitos, šito pranešimo ribų, manau, kad reikėtų e, žiūrėti į, kalbėti apie Serbijos ir Kosovo integraciją. Nemanau, kad, šitie, kad, kad, kad šis klausimas galėtų būti mm, atskirtas. Uh, šiandienis į šiandieninį Kosovą reikia žiūrėti, turint galvoje tą komunistinį režimą, kuris buvo valdžioje. Taip pat reikės žvelgti ir į įtaką Europai. Europos parlamentas, Europos Sąjunga turėtų būti griežtesni dėl Serbijos integracijos. Serbija yra svarbiausia šalis e, siekiant užtikrinti taiką Kosove, nes jeigu Serbija nepaskatins Kosovo serbų susitaikyti, jeigu visgi būtų žengtas tas žingsnis link susitaikymo, situacija stipriai pagerėtų. Čia mes kalbame apie dialogo užmėsgymą Ir panašu, kad negalime rasti e, konsensuso tarp 27 valstybių. Aš esu vengras iš Rumunijos. Rumunija nepripažino e, Kosovo. Tačiau jeigu mes negalime ES pasiekti e, konsensuso dėl Kosovo, kaip jie gali pasiekti susitarimą? Manau, kad mums reikia tęsti dialogą su Rumunija, Ispanija ir Kosovu. Turime turime įsigilinti į Serbijos požiūrį, Serbijos elgesį. Pirmininkas, ačiū. Prieš perdavimi žodį poniai Lunačia, kad nepadarytų išvadas šios diskusijos. Suteiksime žodį doktorui Mirel iš komisijos. Prašau kalbėti labai trumpai, nes laiko neturime. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Lunačiak už, puikia, už puikų pranešimą. Visiškai pritarėme, kad 2010-ieji yra esminiai metai Kosovui, bet tai taip pat yra ir mums esminiai metai. Priščina turi įdėti daug pastangų tam, kad ten įsigaliotų statymo viršenybė. Dėl vizų liberalizavimo taip mes esame taip prižadėję ir visą laiką sakėme, kad e, sąlyga yra e, priimti redmisijos sutartis, susitarimą su Prišina. Antra, e, reikia sustarimo dėl reintegracijos tų žmonių, kurie sugrįžta į Kosovą. Jeigu tos sąlygos bus įgyvendinamos, tada mes toliau tęsime vizų liberalizavimo klausimą. Dėl šalies šiaurės. Europos namai yra ten atidaryti ir ne tik, jau tris ar keturis metus ES finansuoja projektus, įvairiausius projektus e, Kosovo šiaurėje ir iš tikrųjų Europa, mm, e, Europos veikimas ten yra jaučiamas ir mes siūlėme keliems merams išrinktiems Kosove e, finansuoti tam tikrus projektus. Dėl Juleks šitas klausimas yra labai sudėtingas. Mes įsitikinę, kad Juleks užtikrino svarbu progresą policijos muitinės srityje, Kosovo serbų reintegracijos procesuose bet kai kalbame apie teisinę sritį, kaip ma, e, matome, kad nepakankamai greitai yra veikiama, pavyzdžiui, kovoje su korupcija. Nes reikia, reikia ir, ir, ir įrodymų, ir geriau ginti, ginti geresnės gynybos ir taip toliau. Daug kas sako, kad Kozope Kosove nebus stabilumo, bet manau, kad stabilumo, link stabilumo jau žengtas labai svarbus e, žingsnis. Ačiū žodis poniai Lunačiak. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems už pastabas, už komentarus, už pasiūlymus į viską atsižvelgsiu ar bent jau leisiuos į diskusijas. Žinoma, ne dėl visko aš pritarsiu, kaip jūs tikriausiai suprantate, bet į viską atsižvelgsiu ir su visais susitiksiu iki pakeitimo e, pateikimo datos, tai yra gegužės 18. E, prašau kreiptis į mane, jeigu kažką pamiršiu. Labai norėčiau padėkoti, jūs man dėkojote. Taip pat dėkoju ir sekretoriatui, ir savo e, pagalbininkams, kurie man tikrai labai padėjo. Dabar šitą dar aptarsiu. Ponas Danžan kalbėjo apie dialogą tarp Serbijos ir Kosovo. Aš pritariu, bet kaip ir kiti sakė, šitas klausimas yra tarp ko turi užsimėgsti šitas dialogas. Man atrodo, labai svarbu yra remti dialogą E, civilinės visuomenės lygmenių, tada e, pasistumės dialogas ir politinių lygmenių. Ir iš Europi, Europos pusės galėtume, galėtumėm tai paskatinti. Dėl Albino kurti bylos kalbėjau su daug asmenų. Manau, bėda yra tai, kad Juleks taip veikė, kad tas asmuo gavo daugiau palaikymo, daugiau negu būtų buvę kitų atvejų. Ir dabar vyksta tyrimas ir tikiuosi, kad kad bus išvengta didelės šitos bylos politizavimo. Keli kalbėtojai sakė, kad neturėtų, neturėtum kelti sąlygų Serbijai, jos prisijungimo prie ES e, pagal tai, kokią politiką jie vykdo Kosovo atžvilgiu. Turėčiau pasakyti, kad e, anksčiau kritikavau Serbiją, bet manau, kad dabar e, nereikia taip stipriai spausti Serbijos, nes mums nereikia dar vieno Kipro atveju Europos Sąjungoje nes ta per didelė kritika mums tik tai patiems pakenks. Mes turime paremti Serbiją e, dėl visko, ką jie, ką, ką jie daro ir kalbėtis apie, Europos Sąjung, apie stojimą Europos Sąjungą. Atsiprašau, kad aš taip atvirai kalbu, bet manau, kad tai yra labai svarbu. Taip pat buvo pasakyta, kad aš vykdau tokią, elgiuosi kaip strutis e, šiame pranešime. Nemanau, kad taip. Aš neprašiau nei tų, kurios nepripažino Kosovo pripažinti, nei tų, kurios pripažino atsimti tą pripažinimą. Svarbiausiai yra pasiekti bendrą susitarimą. Tai reiškia, kad aš norėčiau, kad tos penkios valstybės pripažintų Kosovą, bet suprantu, kad dabar to pasiekti yra labai sunku. Dar vienas dalykas. Ponas Tala, Katina kalbėjo dėl, apie dėl Sarajevo konferencijos apie tai nerašiau pranešime, bet tikiuosi, kad Ispanija, pirmininkaujantį valstybę, pasieks puikių rezultatų konferencijoje. Dėl Juleks svarbos, visi apie tai kalbėjo, aš pritariu. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad ten yra tam tikras, vyksta tam tas konfliktas su transatlantiniu partneriu, su JAV. Ir reikės gerai pagalvoti, kaip toliau remti Juleks darbą. Dar vienas dalykas, ponė Mirel. Uh, Ačiū, kad paminėjote tą pažadą liberalizuoti vizų režimą. Jeigu Kosovas įvykdys įsipareigojimus dėl readmisijos ir reintegracijos, tuomet ir prasidės tas procesas. Turėčiau pasakyti, kad nors visi ministrai, su kuriais kalbėjome Kosove, sakė, mes esame pasiryžę pasirašyti, pasiryžę priimti žmonės atgal, bet čia yra pinigų, kaštų, išteklių klausimas. Ir čia e, tiesiog Kosove nėra pakankamai lėšų tai padaryti, jie stengiasi ypač e, dėl, dėl, dėl Romų, bet norėčiau asmeniškai pakritikuoti kelias e, valstybės nares. Nesuprantu, kodėl 9 tūkstančiai žmonių. Vokietija kelia tokią didelę problemą tokio didelėje šalyje. Bet tikiuosi, kad tie susitarimai bus pasirašyti ir bus pradėtas, e, pradėtas dialogas dėl vizų liberalizavimo. Pirmininkas, ačiū